Jest chyba dla nich? Okej. Okay. Proszę Państwa, otwieram nasze. Taigi pradedame mūsų ypatingą išskirtinį posėdį, kuris yra skirtas tam, kad išklausytume nuomonės dėl Europos piliečių iniciatyvos stautis disekcija. Ir šitas klausimas organizuoja e, Žemės ūkio komisija kartu su peticijų komisija komitetu, aplinkos apsaugos komitetas, taip pat maisto ir sveikatos apsaugos komitetai, taip pat pramonės ir energetikos komisija. E, leiskite priminti jums tai, kad Europos piliečių iniciatyva buvo pradėta e, jau seniai, 2011 metais, ir tikslas buvo sukurti platformą, kur Europos piliečiai galėtų pasisakyti, galėtų pateikti savo pasiūlymus, kreiptis į Europos komisiją ir pasiūlyti įstamdėvystės e, projektus dėl klausimus, kurie yra e, institucijų kompetencijoje. Ir e, aišku, tai nėra lengvas uždavinys ir atsižvelginti tai, kad iniciatyvos turi surinkti vieną milijoną parašų iš kelių valstybių ir kad, kurios paremtų šitą pasiūlymą tam, kad šis pasiūlymas galėtų būti pasiūlymo projektas ir gali būti pateiktas komisijai. Taigi aš turiu e, pasveikinti organizatorius, kurie šiandien, atsto, kurie šiandien atstovauja Andrėja Menaš E, kolega yra šalia mūsų, taip pat ponė Džanė Tamino, taip pat Klautrais. E, Ir, kaip sakiau, jie atstovauja šitos iniciatyvos organizatorius. Aš norėčiau priminti, kad esmė yra e, labai aišku. Čia jau visų pirma mes turės, buvo patikti pasiūlymai, buvo uh, E, pirmieji klausimai ir dabar jau yra trečiai, tretieji klausimai. E, aš norėčiau pasveikinti svečius, ekspertus. Tarp jų yra ponas Grik, kuris vadovauja Amerikos medicinos pažangos organizacijai, ponia Barbara Jusjį. Atsiprašau, e, kad nepasveikinau jūs pirmos, kuri atstovauja Pastero institutą. E, labai džiaugiamės, kad ponia radote laiką ir kad esate su mumis. Ir taip pat. Taip pat ponia Makaivur, e, kuri yra tarptautinės komisijos narė. Ir Taip pat e, mums padėjo šitas surenkti peticijų komitetas, sitio komitetas ir taip pat yra salėje ir komisijos atstovai, Europos komisijos atstovai. Ir norėčiau pasveikinti ponę Rubeldą Matsalą, kuri e, vadovauja peticijų komitetui. Taip pat noriu pasveikinti pono Kateniną, kuris atstovauja Europos komisijai Ir taip pat sveikinu poną Karlą Kastenbergą, kuris yra e, aplinkos saugos generalinio direktorato vadovas. Ir prieš suteikdamas žodį mūsų e, organizatoriams, mūsų kolegoms, leiskite e, pateikti savo pastabas. Europos piliečių iniciatyva yra susijusi su dviem pagrindiniam problemom, na, gal klausimais. Pirmiausia, tai priežastis, dėl ko gyvūnai yra naudojami moksliniuose bandymuose, kodėl, kodėl tai yra daroma. O kitas dalykas, ar direktyva įvykdo savo vaidmenį užtikrindama geriausias galimybės ginti e, jaunėlius, kurie yra naudojami mokslinėse tyrimuose. E, aš tai noriu pasakyti tam, kad, e, kad šios dienos diskusijų dalyviai sutelktų dėmesį į tai, ar ši direktyva blokuoja tai, kad būtų įvesti nauji moksliniai modeliai, kurie leidžia išvengti arba apsėti be gyvūnų naudojimo, kaip šitos tyrimus vykdyti, kaip minimalizuoti, kaip minimaliai naudoti gyvūnus. Antras dalykas, kaip galime užtikrinti, kad bus e, e ginami mokslo ir gyvūnų gerovės e, klausimai. Aš turiu, prašy, turiu, turiu prašymą e, laikytis drausmės, čia, čia kreipiuosi visus svečius Aš atsiprašau, kad aš to reikalauju, bet mes tik tai galim dirbti iki 18.30, tai todėl aš labai e, ir peticijų komiteto vicepirmininką e, dėja jums galiu skirti tik tai, dvi, tik tai tris minutės. O dabar sudėti jums žodį. Thank you very much, uh, Mr. Ch Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jūs ir prašėte, aš pasistengsiu neužimti per nelik daug laiko. Kaip peticijų komiteto vicepirmininkė, aš labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę šiandieną čia būti ir išsakyti kelias pastabas šią progą. Mano patirtis rodo, kad daug žmonių maišo peticijų procedūrą ir piliečių iniciatyvą. Europos parlamente daug kas tuos dalykus maišo. Abi priemonės yra labai naudingos, bet jų metodai yra skirtingi. Būtina šiuos du dalykus atskirti. Peticijų komitetas turi tiesioginį vaidmenį, suteikdamas balsą Europos piliečiams. Net ir vienas žmogus gali pateikti peticiją, kuri bus nagrinėjama. Šiuo metu europiečiai jaučiasi atsiskyrę nuo sprendimų prieimimo proceso ES lygių, todėl teisė pateikti peticiją turi būti lengvai prieinama. Tuo tarpu iniciatyvos kartais yra atmetamas komisijos, nes nėra siūlomas naujas teisės aktas arba nėra siūloma keisti teisės aktą. Ir tai, ką atmeta komisija, būtų visiškai priimtina kaip peticija. Aišku, egzistuoja ir tam tikri trūkumai. Mes dabar siekiame peržiūrėti reglamentą ir norime pasinaudoti šią progą tam, kad išspręstume teisinio pagrindo problemas. Keliari metai patirties piliečių iniciatyva rodo, kad yra daug biurokratinių kliučių. Peticijos komitetas aktyviai siekia spręsti visas esamas problemas ir mes tikimės, kad priemonė bus naudinga piliečiams, kad ji bus veiksminga ir lengvai prieinama. Šiandieną mes turime dvi peticijas pateiktas komitetui, kurios yra susijusios su vivisekcijos uždraudimu ir taip pat su reglamento keitimu šiuo klausimu. Kalbant apie eksperimentus su gyvūnais, tai ši tema susilaukia daugybės diskusijų visose valstybėse narėse ir taip pat ES institucijose Briuselėje. Tai yra labai jautrus klausimas. Daugelis žmonių, įskaitant ir mane, laikosi labai griežtos nuomonės šiuo klausimu. Buvo išsakyta daug abejonių ir kalbama apie esamas procedūras, taip pat apie E, tyrimus, kurie yra atliekami. 2010 metų direktyva buvo perkelta visų 28 narių ir įsigaliojo 2013 metais. Jos tikslas buvo atnaujinti ankstesnę direktyvą, kuri galiojo nuo 86 metų. Vis dėlto aš suprantu, kad kilo daug klausimų dėl vivisekcijos ir taip pat eksperimentos su gyvūnais mokslinių tyrimų tikslais. Iš savo pusės e, peticijų komitetas e, praneš apie nagrinėjimo rezultatą ir taip pat pranešime apie e, komisijos poziciją. Žinau, kad ponas Katainin apie tai išnekės savo pastabose. Ačiū. Labai ačiū, panė pirmininkė. Ir dabar e, suteikiu žodį ponui Jutki Katainenui, komisijos atstovui. Prašom žodis jums. Gentlemen, thank you. Labai ačiū, ponės ir ponai. Dėkoju, kad suorganizavote šį svarstymą šiandieną ir kad bus galima pakalbėti apie piliečių iniciatyvą Stop visekcijai. Ši iniciatyva surinko milijono parašų ir tai dar kartą įrodo, jog Europos piliečių iniciatyva nusipelno savo vietos Europos struktūroje. Tai yra e, trečioji tokia iniciatyva po teisė į vandenį ir taip pat vienas iš mūsų praėjusiais metais. E, tų iniciatyvų rezultatai buvo įspūdingi ir tikrai tai yra svarbus, svarbi dalyvaujamosios demokratijos priemonė. Dabar aš norėčiau pereiti prie šiandienos svarstymo temos. Kovo 31 dieną komisija priėmė ataskaitą, kurioje yra e, įvertinami pirmieji šios priemonės veikimo e, treji metai. Mes darome išvadą, kad ši iniciatyva veikia, bet be abejo galima dar būtų daug ką patobulinti. Tarkime, e, tie duomenys, kurių yra reikalaujama, kai piliečiai pasirašo iniciatyvą, taip pat galima galvoti apie procedūros laikotarpį ir e, surinkimą internetu. Komisija yra įsipareigojusi, kad ši iniciatyva veiktų kuo sklandžiau, kadangi mes esame įsitikinę, jog tai yra labai svarbi priemonė, kuri leidžia priartinti piliečius prie institucijų. Per ateinančius mėnesius mes kartu su e, vicepirmininku Timmermans, e, su suinteresuotomis šalimis ir kitomis institucijomis diskutuosime, kaip e, pagerinti šios svarbios priemonės veikimą. Mes labai džiaugiamės, kad Europos parlamentas rengia nuomonę savo iniciatyvą, taip reaguodamas į komisijos ataskaitą. Taryba taip pat pradėjo diskutuoti šiuo klausimu. Vienas iš klausimų, kurie yra užduodami mūsų ataskaitoje, yra tai, kaip užtikrinti, kad būtų išgirstami skirtingi suinteresuotų šalių balsai. Trijų mėnesių laikotarpis per kurį komisija turi priimti sprendimą, yra labai e, trumpas. Ir e, dėl to mes džiaugiamės, kad galime pasinaudoti šią galimybę išgirsti proponentų ir oponentų e, nuomonę. Mes esame vieni iš pagrindinių šios procedūros veikėjų ir taip pat mes išklausysime trijų ekspertų nuomonių, tų, kuriuos pakvietė Europos parlamentas. Tai yra tokia naujovė, kuri komisija atrodo labai sveikintina. Tikimės, kad ateityje tai bus įprasta praktika nagrinėjant iniciatyvas. Taigi dar kartą noriu pasveikinti šios iniciatyvos organizatorius komisijos vardu. Mes vertiname piliečių iniciatyvą šiuo labai jautriu ir svarbiu klausimu. Tai suteikia komisijai galimybę kritiškai įvertinti, ar e, imtasi visų pastangų, e, kad mes atitiktume tikslus numatytus sutartyje. Bus organizuoti keli posėdžiai su organizatoriais, kurie mums padėjo suprasti jiems kylantį nerimą ir jų reikalavimus susijusius su 2010 m. direktyvos e, panaikinimu. Mes laukiame tolesnių diskusijų ir e, taip pat e, pateiksime vėliau komisijos atsakymą raštu. Šiandieną komisija atidžiai klausysis diskusijų vykstančių tarp parlamento narių, organizuotojų ir ekspertų. Direktorius, generalinis direktorius Karls Falkenberg iš aplinkosaugos generalinio direktorato po kelių minučių pristatys esamą situaciją, papasakos apie 2010 metų direktyvą, jos teisinį pagrindą, tikslus ir įgyvendinimo etapą. Bet kuriuo atveju mes atsižvelgsime į šiandieną išsakytas skirtingas nuomonės, klausysimės jūsų argumentų ir pasisakysime tik tuo atveju, jei galėsime pateikti papildomų paaiškinimų. Mes atsižvelgsime į argumentus, į šio svarstymo eigą ir tuomet komisija parengs oficialų atsakymą dėl e, stop vivisekcijos iniciatyvos. Tai bus e, padaryta e, birželio trečiąją dieną, taip mes atitiksime trijų mėnesių laikotarpį. Ačiū. Dziękuję, panie przewodniczący. Dėkuoju. Na, manau, kad atėjo laikas, kad išklausytume organizatorių balsą, kuriuos kurie pritarė piliečių mm, iniciatyvai, kurie parengė šitą iniciatyvos pavyzdžių sekcijai. Ir e, juos atstovauja ponas Tamino ir ponas Rais. E, pona, ponė Tamina, sutikiu žodį jums. Na, 12-15 minučių. E. Parlerò in italiano per usare me. Aš kalbėsiu itališkai, kad galėčiau geriau išreikšti savo mintis. Ir norėčiau pasakyti tai, ką turbūt girdime dažnai. Tai yra, kad bandymai su gyvūnais yra etikos problema O mūsų iniciatyva siekia išsiaiškinti, ar gyvūnų naudojimas bandymams iš tiesų yra naudingas žmonių sveikatai. Tai yra, mes norime įvertinti, ar dabartinis mokslas naudojantis gyvūnus bandymams leidžia gauti gerus rezultatus žmonių sveikatai? Mūsų atsakymas būtų ne. Ir daugelis mokslininkų irgi mano, kad ne. Meta duomenų tyrimai parodė, kad daugeliu atveju vertinant tos duomenis nėra atitikties tarp duomenų, kuriuos gauname atlikdami bandymus su gyvūnais ir tarp tų duomenų, kuriuos gauname apie žmonės. Jei, pavyzdžiui, mes būtume, pasižiūrėtume apie situaciją tarp graužikų ir paimtume žiūrkės ir kurmius, tai tarp jų panašumas sudaro tik 50 procentų. O mes esam žmonės, tai kaip mes galime ekstrapoliuoti bandymų rezultatus gautus su e, graužikais ir pritaikyti juos žmonėms. Taigi, e, duomenys gauti atliekant bandymus su žiūrkėmis ar pelėmis negali būti pritaikyti žmonėms, nebūtinai tas, kas atsitinka e, su žiūrkėmis arba su pelėmis atsitiks ir su žmonėm. Pažiūrėkime čia į e, toksikologinius tyrimus. REACH reglamente teigiama, kad rezultatai gauti su gyvūnais negali būti pritaikyti žmonėms. Nėra garantijų, kad tie rezultatai tiks ir žmonėms. Jeigu, paimkime, jeigu paimsime mm, klasikinius duomenis, mut, mutacinius, mm, mutageniškumą pateikiančius duomenis, susijusius su kai kuriom medžiagom. Tai, tai kokie yra rezultatai tas medžiagas naudojant gyvūnams nebūtinai tinka žmonėms. Tuo būdu bandymai su gyvūnais neprisideda nei prie žmonių sveikatos, nei prie aplinkos gerinimo. Plus dar iškyla gyvūnų apsaugos klausimas. Mes renkame parašus, Europos gyventojų parašus, esame surinkę 1 300 tūkstančių parašų. Ir toks skaičius tikrai yra didelis. Bet pasižiūrėkime į Europos piliečių sveikatą degeneratyviniai susirgymai, degeneraciniai susirgymai vis, jų skaičius vis didėja, vaikų vėžinių susirgymų skaičius vis didėja, o gyvūnų bandymų duomenys neleidžia tinkamai kovoti su šiomis lygomis. Mes manome, kad mm, bandymų su gyvūnais rezultatai nėra tinkami žmonėms. Ir mes manome, kad yra kitų moksliškai labiau pagristų bandymų metodų ir manytume, kad būtent tuos metodus turėtume daugiau naudoti, į juos turėtume daugiau investuoti. turėtume sudaryti galimybę laboratorijom naudotis duomenimis, kurie gaunami ne iš bandymų su gyvūnais. Eksperimentai su gyvūnais neužtikrina geresnės Europos piliečių sveikatos apsaugos, tai turime ieškoti kitų būdų kaip tą padaryti. Yra daug įvairių laboratorinių metodų, turėtume juos išnagrinėti, geriausius patvirtinti. Komisija e, sako, kad tokie klausimai, kaip šiandien parlamente, yra labai naudingi. Turime turėti galvoje, kad yra nemažai mokslinės medžiagos rodančios, kad bandymai su gyvūnais nėra naudingi ir kad yra kiti metodai, kurie galėtų pati, e, pakeisti bandymus su gyvūnais. Čia aš turiu galvoje metodus, e, bandymų metodus, tyrimų metodus, kuriuose gyvūnai iš vis nenaudoda, nenaudojami. Mūsų tikslas yra surinkti visą m, mm, tokią dokumentaciją, pateikti ją parlamentui ir komisijai, kad iš tiesų rastume tuos kitus geresnius metodus, užtikrinančius geresnę mūsų piliečių sveikatą ir nenaudojančius gyvūnų, ypač toksikologijos ir farmakologijos sritise. Kol kas teisės aktai, e, Europos teisės aktai leidžia naudoti bandymams gyvūnus, e, pavyzdžiui, aiškinantis pesticidų, biocidų žalingą e, poveikį, bet aš manau, kad mes turėtume nenaudoti gyvūnų tokiems bandymams ir taip užtikrintume geresnę mūsų piliečių apsaugą ir jų sveikatą. Minutė. Ponia Rais, jums septynės minutės. Oui, euh, bonjour. Labą dieną. Labą dieną visiems. Džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šiuose diskusijose, prieštaringose diskusijose. Toks uh, klausimas vyksta pirmą kartą. Reglamentas po E, kuris tą reglamentuoja dėl Lisabonos sutarties, buvo koreguojamas. Ir dar kartą noriu padėkoti komitetui už pakvietimą. Aš esu Claude Reis ir jau 40 metų užsijimu šią sritimi O apskritai e, esu 60 metų savo e, gyvenimo paskyręs šiai sryčiai. Kaip jau buvo sakyta, virš milijono gyventojų pasirašė e, peticiją dėl vivisekcijos sustabdymo ir tos peticijos, tų parašų tikslas yra E, pakeisti 2010 m. 63 direktyvą, kuri e, reglamentuoja mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugą ir leidžia mokslo tikslais naudoti gyvūnus. Mes manome priešingai, mes manome, kad gyvūnas nėra e, biologinis modelis kitai e, gyvūnų rūšiai. Kas apibrėžia rūšį? Rūšis yra apibrėžiama e, savo reprodukcinių, e, savo reprodukcinėmis savybėmis ir kiekvienos rūšies genetinis paveldas yra unikalus. Jei tai rūšiai tenka tam tikras stresas, iššūkiai, pavyzdžiui, e, rušis mm, yra veikiama tam tikrų cheminių medžiagų ar e, serga tam tikromis lygomis, tai e, kiekviena rušis skirtingai reaguoja į tą stresą, tuos iššūkius, nes kiekvienos rušies genetinis paveldas yra unikalus ir nėra uh, jokio pagrindo galvoti, kad tos rūšis į tą patį mm, stresą ar cheminę medžiagą ar lygą reaguos vienodai. Ir būtent dėl tos priežasties mes manome, kad negalima gyvūnų naudoti e, kaip modelių aiškinantis, mm, kas bus žmogaus organizme vienos ar kitos lygos atveju. chemijos pramoniai dabartinė situacija e, yra pakankamai palanki. Jei turite kažkokią X aktyvę medžiagą, kurią norite paleisti į rinką ir norite išsiaiškinti, jinai galbūt yra šiek tiek kancerogeniška. Tai ką dabar daro, kas dabar daroma? Pasirenkama, pavyzdžiui, pelių rušis, E, kuri nėra e, pakankamai jautri e, tokioms kancerogeninėms medžiagoms ir, ir bandymai rodo, kad ta medžiaga nėra kenksminga, bet jeigu pasirinksime kitą, pavyzdžiui, pelių rūšį C3H, kuri yra jautresnė kancerogeninėms medžiagoms, tai tada jinai uh, susirgs tos rušies patelės, susirgs vėžių. Taigi pramonė iš esmės gali pasirinkti, chemijos pramonė gali pasirinkti savo palankiausią gyvūną, siekdama uh, savo tikslų. E, kalbant apie diabetą, Alzheimerį, vėžį, uh, pavyzdžiui, prostatos ar uh, krūties vėžį, uh, autizmą. Aš norėjau jum parodyti lenteles su duomenimis, kurie surinkti Prancūzijos visuomenės sveikatos instituto, bet negalėjau gauti tų duomenų iš interneto, nes parlamente negalima prieiti prie išorinių interneto šaltinių. Nuo 2000 iki 2000, 2009 metų Prancūzijos visuomenės sveikatos institutų e, duomenimis diabeto susirgymų skaičius ir Alzheimerio susirgymų skaičius padidėjo dviem kartais, e, krūties vėžio skaičių, e, skaičius išaugo penkiais kartais, prostatos irgi penkiais kartais, o autizmas autizmo e, atvejų skaičius padidėjo 50 kartų. Taigi matome, kad visuomenės veikata labai prastėja. Ir jei mes ir toliau naudosime gyvūnus bandymams, siekdami rasti geriausius vaistus žmonėm, tai 2050 metais vienas iš trijų uh, žmonių bus diabetikas, viena iš trijų moterų turės krūtės vėžį, vienas iš trijų žmonių turės Alzheimerį. O kalbant apie autisti, autistinius e, vaikus, autizmus sergančius vaikus, tai irgi vienas iš trijų vaikų bus autistas. Taigi dabartiniai bandymų metodai tikrai neduos gerų rezultatų. Turime baigti e, eksperimentavimą su gyvūnais. Taip, tie metodai, mm, bandymų su gyvūnais, metodai e, leido mum e, gauti tam tikrų rezultatų, bandant medžiagų toksiškumą, bet yra E, naujų, modernių metodų, kai galima paimti e, žmonių embrionų kūdikių, e, mažų vaikų lasteles, saugusių žmonių ir pagyvenusių žmonių lasteles, nesukeliant jokio nemalonaus pojūčio ir įvertinti tą toksiškumo riziką pagal šį naują metodą ir išaiškinti, ar lastelės reaguoja į tą e, naudojamos medžiagos toksiškumą. Aišku, lastelės e, tai nėra visas žmogaus organizmas. Bet e, galima naudoti specialius tyrimo metodus atitinkamai audiniams ir kitoms kūno dalims, kitoms organizmo dalims ir išsiaiškinti tai, ką norime. Dabar reglamentas REACH e, reikal, leidžia atlikti tyrimus, e, pavyzdžiui, su pelėm, bet žmonės tai nėra pelės. E, kalbant apie biomedicininius tyrimus, noriu čia pacituoti Sine Brenner Nobelio premijos laureato žodžius. kad tyrimai turėtų lydėti mus visą gyvenimą nuo gimimo iki iki mirties, bet turime keisti įprastus su gyvūnais naudojamus tyrimus, nes biologiniai tyrimai yra labai pažengę į priekį. Yra įvairių technologijų, kurios leidžia atlikti tyrimus svarbius žmonių sveikatos gerinimui, nenaudojant gyvūnų. Dėkui. Įprašom savo Labai dėkoju ir atsiprašau, kad nutraukiu. Dabar, jeigu norėtumėte, tai pranešimas bus mūsų tinklalapyje, galime jį rasti bus. Ir toliau kita komisijos atstovo prezentacija. Falingeberg. Berg tai yra generalinis direktorius aplinkosaugos generalinio direktorato vadovas. Ir prašome čia ateiti ir užimti vietą, užimti kolegos vietą. Ir Tuo tarpu aš pasinaudodamas tą laisvę minutę turėčiau pasakyti, kad Europoje ir turi labiausiai pažengusią teisės aktų teisinę bazę dėl e, laboratorinių gyvūnų apsaugos. Ir tai yra tikrai pripažįstam tarptautinį lygių. Ir pagal dabar gestojinį kompromisą, kurio yra direktyva dėl laboratorinių gyvūnų apsaugos ir jos įgyvenimas truko, to kompromiso prieigimas truko septynis metus, bet pasti, pasiekime tokio kompromiso, bet jis kol kas nėra prieinamas, tai yra niekam ne, nepate, nepatenkina nieko. Bet jeigu nieko nepatenkina, tai yra geras kompromisas. Būtų blogiau, jeigu kompromisas būtų palankus vienai pusiai. Ir klausimai, kuriuos patikė piliečiai, turi būti pasverti ir priklausomai nuo to, kokia bus išvada, tą ir darysime. Ir pasinaudosim tokią galimybę. Na, pasinaudoju šitą laisvą minutę ir dabar suteikiu Jums žodį, kad Jūs pristatytumėte teisinę pusę, kaip tai suprantu komisijos, komisijos pusę. Prašome. Thank you, Chairman. Um, um, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už tai, kad suorganizavote šį svarstymą. Turiu pasakyti, kad man didžiulė garbė kalbėti šiandieną kartu su žinomais mokslininkais. Aš turiu žinių tik ekonomikos srityje, bet jūs pakvietėte mane tam, kad aš jums pateikčiau reguliavimo pagrindą Europos Sąjungoje. Tai būtent ir yra mano darbas. Aš pasistengsiu atsakyti tuos klausimus, kuriuos mes jau išgirdome. Iniciatyva numato vieną pagrindinį pasiūlymą ir nemanau, kad nuomonės mūsų išsiskiria. Mes visi esame įsitikinę, jog yra kur kas saugesnių ir geresnių tyrimų, kuriuos būtų galima išvystyti. Kai kurie iš jų turi būti parengti rinkai ir pakeisti tradicinius tyrimus su gyvūnais. Būtent todėl ES peržiūrėjo 1986 reglamentą ir priėmė 2010 metų 63 direktyvą. Pagal ją yra numatomi įvairūs bandymų būdai, bet ne bandymai su gyvūnais. Aš norėčiau perskaityti šios direktyvos ketvirtąjį straipsnį. Jame yra sakoma, kad valstybės narės turi užtikrinti, jog kai tai yra įmanoma, reikia rinktis tokį mokslinį būdą ar tyrimą, kuris nekenkia gyvūnų sveikatai ar gyvybei. Kai tai yra įmanoma, tuomet bus renkamasis būtent toks tyrimas. Kai mes kalbame apie procedūrą, teisinę prasme, tai ir yra tyrimai su gyvūnais. Vadinasi, mes kalbame apie kitas pagrystas tyrimo priemonės, kurias reikėtų pasitelkti Europos Sąjungoje. Valstybės narės privalo užtikrinti, kad jei tokios priemonės yra įmanomos, tai jos turi būti ir pasitelkiamos. Kaip kalbėjo kolegos ant pakilos, mes sakė, jau ši direktyva sėkmingai perkelta į 28 valstybės narės. Vis dėlto tas teisės aktas yra ganėtinai naujas. Jis įsigaliojo 2013 m. pabaigoje. Vadinasi, Šio teisės akto rezultatai ir patirtis šioje srityje vis dar nėra labai didelė. Mes žiūrime, ką parodys pirmasis vertinimas po penkerių metų įgyvendinimo. Tai 2018-2019 metais bus pateikta parlamentui bei ministrų tarybai apžvalga, kurioje bus įvertintas šio teisės aktų gyvendinimas. Ši direktyva apima kur kas daugiau nei mano pacituotas ketvirtasis straipsnis. Ir jie yra kalbama apie alternatyves priemonės, kai jos yra patikrintos ir pagristos. Taip yra siekiama, kad būtų sumažinti E, tyrimais su gyvūnais. Taip pat nurodomos sąlygos, kokiais atvejais turiu būti pasitelkiamos tos priemonės ir mes bandome užtikrinti, kad valstybės narės garantuotų, jog tie gyvūnai, su kuriais dabar yra atliekami bandymai laboratorijose, būtų gerbiami ir kad būtų kaip įmanoma sumažinamas jiems sukeliamas skausmas, stresas ir kiti nemalonūs pojūčiai. Taigi mes manome, kad pagrindinė mums kylanti užduotis yra greitai patvirtinti alternatyvius tyrimo būdus. Taip per 2000 2010 metų direktyvą, mes įgyvendintume tas priemonės ir jos taptų privalomomis bandymų laboratorijose visoje Europos Sąjungoje. Aš tvirtinu, kad Europos Sąjunga yra pažengusi į priekį kur kas labiau nei kitos pasaulio šalis. Aš nežinau jokių kitų mūsų partnerių, kurie turėtų tokius teisės aktus, kuriuose labai aiškiai yra ginama e, gyvūnų gerovė. Ir tose teisės aktuose yra reikalaujama pasitelkti alternatyvius metodus, kaip tai yra įmanoma. Daugiausia kritikos, kurią mes girdėjome, yra teikiama dėl to, be ką diskutuoja moksliniai komitetai ir tyrimų taikymą praktikoje. Aš klausiausi pranešimų ir manau, kad jie tikrai pagristi. Kai mes matome mokslinius komitetus diskutuojant apie tuos dalykus, tai vis dar dažnai išgirstame abejonių dėl pagrindimo. Vis dėlto Europos Sąjungos sutartyje yra numatyta, jog būtina užtikrinti gyvūnų gerovę. Sutartyse taip pat yra numatyti atsargumo principai. Vadinasi, mes turime dirbti kartu ir aš tikiuosi, kad ta iniciatyva taip pat prisidės prie to, kad mes greičiau ir tvirčiau susitartume e, mokslinėme kontekste dėl to, kokios priemonės, kokie metodai yra pagrįsti ir patikimi. Šiandieną buvo kalbama apie tai, kad REACH reikalauja bandymų su gyvūnais. Taip, tai yra tiesa, bet tai yra tik tai kraštutinis atvejis, kai nėra jokios kitos alternatyvos bet šiaip jau yra siekiama, kad būtų pasitelktos kitos priemonės remiantis esamais duomenimis. Ir jeigu nėra jokių kitų alternatyvių galimybių, tik tai tuo metu bandymai su gyvūnais yra priimtini. Tai yra apibriešta reglamentuose. Mes visi privalome užtikrinti, kad tos nuostatos būtų taikomos mūsų laboratorijose ir taip pat mokslinėse institucijose, kurios yra įsteigtos ES. Mes privalome užtikrinti, kad tos medžiagos, kurias naudoja mūsų piliečiai, yra tinkamai ištirtos. Dėkoju. Aš taip pat labai dėkojame ir džiaugiamės kad jūs dalyvausite ir kitoje mūsų e, posėdžio dalyje. O dabar mm, prašytume pirmąjį ekspertą, tai yra pona Grika. Prašome, kviečiame pona Grika, jis e, žodis, žodis jums dabar ir turiu pasakyti, kad po ekspertų pasisakymų. E, taigi pirmiausia kalba ponas Krik, o paskui bus mm, atstovų e, pasisakymai arba klausimai, kurie mm, užsirašė kalbėtojų sąrašą iš įvairių mm, komisijų, o paskui, e, jeigu liks laiko, tai tuomet e, organizatoriai, e, pavyzdžiui, gal ponas Andrė Minaš galės tarti žodį. Ir mūsų svečias, ekspertas, ponas Grik, jeigu jis jau pasirengęs, tai suteikiu žodį jam. Taigi pradedame. Is the uh, microphone functional? Ar mikrofonas veikia? Kągi puiku. Prieš pradėdamas aš norėčiau padėkoti Europos komisijai ir Žemės ūkio komitetui už tai, kad leido man šiandieną jūs kreiptis. Taip pat norėčiau padėkoti nevyriausybinėms organizacijams ir tiems, kurie mane čia pakvietė. Jūsų yra tikrai labai daug. Taip pat noriu padėkoti visiems čia esantiems už tai, kad susirinkote. Man didžiulė garbė jūs kreiptis. Aš buvau pakviestas dėl to, kad turiu patirties gyvūnų modeliavimo srityje, tai pristatysiu savo kvalifikacijas. Esu paskelbęs 20 mokslinių straipsnių įvairiuose moksliniuose žurnaluose. Tuose straipsniuose kalbama ne apie bandymus su gyvūnais rezultatus, bet tuose straipsniuose yra analizuojama mokslinė filosofija, kuri pasitelkiama atliekant bandymus su gyvūnais. Aš esu gyvūnų modeliavimo ekspertas ir e, nesu e, ekspertas vieno kažkokio gyvūno naudojimo konkrečiam tyrimui. Taip pat esu paskelbęs knygų jos yra pasirodžiusios ir žiniasklaidoje, ir taip pat esu e, skaitęs įvairius seminarus seminarus pasaulyje. Taip pat esu dviejų JAV mokslinio institutų profesorius. E, Bet to noriu pasakyti, kad e, aš negausiu jokios finansinės naudos iš tų diskusijų šiandieną. Tai, kad neturiu finansinių interesų diskusijų rezultatų atžvilgių reiškia, kad aš esu objektivus, nes žiniasklaidoje yra nurodoma, kad visi mokslininkai pritarė bandymams su gyvūnais. Yra sakoma, jog egzistuoja finansiniai interesai, kai yra atliekamas gyvūnų modeliavimas, bet aš turiu pasakyti, kad aš jokios tokios materialinės gerovės negaunu realybėje biomedicininių mokslų srityje ir taip pat mokslininkų tarpe yra sutariama, kad bandymai su gyvūnais nepadeda išsiaiškinti, kaip žmonės reaguos į tam tikrus vaistus ar kaip lyga juose veiks. Pavyzdžiui, šimtas vakcinų prieš šifą e, parodė teigiamus rezultatus bandymuose su primatais, bet nei viena iš tų vakcinų nebuvo sėkminga, kai buvo pritaikyta žmonėms. Tai yra nulis prie šimto. Tai nereikia būti genijum, kad suprastumėte, jog e, nekuria pridėtinės vertės tokie bandymai. Taip pat yra sukurta tūkstantis vaistų, kurie e, kuriais buvo siekta užkirsti kelią e, širdies infarktui, bet iš tų vaistų taip pat nei vienas nepasitvirtino. Bandymai su gyvūnais nepadeda nuspėti, kaip žmonės reaguos į tuos vaistus, bet vis tiek daugelis mokslininkų sako, kad tokie bandymai padeda nuspėti, kaip bus reaguojama į vaistus. Ta nuspėjamoji vertė pasitelkia e, gyvūnus tam, kad būtų žiūrima, kaip veikia lygos ir vaistai. E, tačiau Daugybė tyrimų rodo, kad tie tyrimai nėra veiksmingi. Gyvūnus galima mokslo prasme pasitelkti daugybę būdų. Gyvūnai, su gyvūnais yra atliekami vaistų testai ir tai bandoma nuspėti, kaip tie vaistai veiks žmonės. Tačiau negalite pasitelkti gyvūnų tam, kad išsiaiškintumėte, kaip reaguos žmogus į insuliną, bet taip pat yra tam tikros alternatyvos, kurios šiandieną mums yra prieinamos. Problemos kyla su pirmoju ir antruoju gyvūnų panaudojimu. Tai yra, kaip yra testuojami gyvūnai siekiant nustatyti lygos modelį ir vaistų veikimą. Yra mokslinė tezė, kad e, gyvūnai padės nuspėti, kaip e, viskas vyks su žmogumi. Mūsų e, bendras protėvis kilo iš kiponų rangutangų, gorilų, šimpanzių ir vėliau išsivystė iš jų žmogus. Vis dėlto laikui bėgant mes išsiskyrėme ir dabar mūsų genetika yra skirtinga. Vis dėlto tie skirtumai nėra labai dideli. Antroji mokslo sritis, kuri numato tą nuspėjamumą, yra žinoma kaip kompleksinis mokslas. Aš labai atsiprašau, kad mano skaidrė atrodo labai sudėtinga ir nesitikiu, kad jūs viską suprasite. Vis dėlto aš apibrėžiau šioje skaidrėje tris e, dalykus ir norėčiau juos paaiškinti. Kompleksinė sistema susidaro iš paprastų sistemų, kurios e, egzistuoja žemesnėse lygiuose. Tai reiškia, kad mes visi esame sudaryti iš žvaigždžių dulkių, iš azoto, ir taip pat anglies ir ta anglies samanyje veikia taip pat kaip pelėje, viščike ar šimpanzėje. Tačiau kompleksinės sistemos e, taip pat turi tam tikrą hierarchiją. Kągi reiškia tai, kai visi tie atomai susijungia, suformuoja genus ir kai tie genai suformuoja tinklus. Tuomet situacija yra visai kitokia. Kalbant apie aukštesnius e, organizmų lygius, e, tuomet kompleksinės sistemos reaguoja ne taip pat. Kadangi tos sistemos reaguoja skirtingai, tai tuomet atsiranda chaoso teorija. Aš pademonstruosiu chaoso teoriją šią skaidrę. Štai čia matote matematinį modelį, pagal kurį viena kompleksinė sistema skiriasi nuo kitos kompleksinės sistemos tik tai e, ketvirtoje e, vietos nustatymo lastelėje. Ir tai yra e, tokia, toks labai nedidelis skirtumas tarp dviejų matematinių sistemų. Kai buvo atlikta ši kompiuterinė modulacija, matote, ta tamsi linija tapo vis ryškesnė. Ką tai reiškia? Tarkime, jei vaistas e, duodamas žmogui e, pademonstruotas juoda linija, tai reiškia, kad e, tai sukeltų žmogus gyvybės praradimą. O jeigu pavaizduota šviesia linija, tai tada tas vaistas padėtų išgyti. Būtent e, tai mes ir matome žmogus žmogui skirtose vaistuose. Žinoma, kad ne visi žmonės vienodai reaguoja į lygas ir vaistus. Galiausiai e, tam, kad pagrįstume evoliucinės biologijos ir kompleksinio mokslo argumentus, galime pasitelkti empirinius įrodymus, kurie leidžia įrodyti, kad e, gyvūnų modeliavimas turi tos nuspėjamosios vertės. Štai čia matote vieną skaidrę ir mokslinėje literatūroje yra daugybė tokių skaidrių pateikiamų. Šioje skaidrėje yra žiūrima į žmogaus bio prieinamumą ir taip pat palyginimą su primatais, šunimis ir graužikais. Jei jums šis grafikas atrodo sudėtingas, tai dėl to, kad jis toks ir yra, būtent toks yra jo tikslas. Čia e, nėra organizacijos toje skaidrėje. Mes e, mokslinėje srityje tai vadiname išmėtytą, išmėtytų grafikų. Jeigu norite suprasti, kiek to vaisto yra audinėje tam, kad būtų paveiktas reikiamas organas, tai tuomet bandymai su gyvūnais jums nepadės to nustatyti. Jei gyvūnai turėtų tą nuspėjamąją vertę, tai visi tie taškai turėtų būti sugrupuoti ir e, atrodyti kaip 45 laipsnių kreiviai, einanti iš kairės apačios ir dešinės viršų, bet kaip matote, to nėra. Ką tai reiškia? Kartais gyvūnų bioprieinamumas bus toks pat kaip ir žmonių, bet net kai mes žinome bioprieinamumo duomenis iš gyvūnų, vis tiek nenumanome, koks bus biologinis prieinamumas žmonių atveju. Vėlgi, tai gali būti atliekama ieškant karcinogenų, vaistų ir taip toliau. Būtent todėl yra pasitelkiami gyvūnai tam, kad mes atliktume bandymus su gyvūnais ir žinotume, kas vyks su žmonėmis. Bet gyvūnai nepadeda to nustatyti, visais atvejais nepadeda. Tai kyla klausimas, kodėl mes iš vis juos pasitelkėme. Aš nenoriu pasakyti, kad žmonės ir gyvūnai neturi nieko bendro. Akivaizdu, kad yra tų bendrumo. Ir gyvūnai ir. Yra žmonės e, turi širdis, e, plaučius e, ir taip toliau. Vis dėlto mes kalbame apie aukštesnį organizmo lygį žmonių atveju ir dėl to tie panašumai nėra tokie dideli. Genetiniai skirtumai tarp skirtingų rūšių yra kur kas didesni nei panašumai Be to, ir patys žmonės yra labai skirtingi. Šiandieną mes kalbame apie suasmenintus vaistus. Tai reiškia, kad yra žiūrima ne į jūsų mamos, ne į jūsų sesers ir ne, tikrai ne į mano būklę. Nėra vieno vaisto, kuris tiktų visiems. Mes žinome, kad moteris ir vyrai reaguoja skirtingai tiek į ligas, tiek į vaistus. Taip pat žinome, kad ir etinės grupės skirtingai reaguoja į ligas ir vaistus. Neseniai mes sužinojome, kad net identiški dviniai skirtingai reaguoja į vaistus ir ligas. Jei kas nors jums sako, kad gyvūnų modelis buvo pakeistas genetiškai tam, kad atvaizduotų žmogų, tai tuomet užduokite jiems klausimą, kiek reikia jį genetiškai pakeisti, kad jis būtų toks identiškas žmogui kaip du identiški dviniai. Jei net identiški dviniai nevienodai reaguoja į ligas ir vaistus, tai yra tiesiog neįmanoma, kad e, gyvūnų modelį, ar jie būtų genetiškai modifikuoti ar ne, sukurtų nuspėjamąją vertę žmonėms. Taip pat mes jau daugybę metų žinome, kad dauguma vaistų yra e, neveiksmingi arba žmonės, kai kurie jų netoleruoja. Atrodo, kad turi 16 minučių. Man sakė, kad aš turiu 16 minučių. Aš labai atsiprašau. Aš turiu parengę 16 minučių kalbą. Pasistengsiu šiek tiek ją sutrumpinti, praleisiu vieną skaidrę. Ta iniciatyva, apie kurią mes šiandieną kalbame, yra susijusi su mokslu ir etika. Bet jei gyvūnai neturi tos nuspėjamosios vertės, tai e, ir vivisekcija e, nebūtinai yra e, būtina. Aš labai atsiprašau, kad aš taip už ilgai kalbėjau, bet tiesiog susimaišiau. Ačiū. Przechodzimy do wypowiedzi O dabar periname prie m, mm, parlamento narių klausimų ir pasisakymų. Ir turime įvairių komisijų, komiteto atstovus, kurie dalyvavo ir išklausė m, mm, pasisakymą ir turime nurodytą laiką. Šitas laikas yra nurodytas ir taip yra padalinta. Dabar ponia Aguliera, dvi minutės maksimum. Po pusantros minutės jau įsijungs perspėjimas, taigi prašome žiūrėti į ekraną. Ponia, prašome jums. Presidente, eh, primero quería... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau pasveikinti tuos, kurie suorganizavo ir kurie pasirašė šitą piliečių iniciatyvą, Europos piliečių iniciatyvą. Tai tikrai yra puikus dalykas ir aš gerbiu jų iniciatyvą. Aš klausausi pasisakymų ir taip pat išklausysiu ir kitas, kitų pasisakymų labai atidžiai. Taip pat norėčiau padėkoti visiems mokslininkams ir tyrėjams. Manau, kad jie prisidėjo prie mūsų sveikatos gerinimo, prie mūsų gyvenimo kokybės tobulinimo. Aš kalbu apie visus mokslininkus ir tyrėjus, netgi tie, kurie vykdė mm, bandymus su gyvūnais. Taigi aš dėkoju visiems mokslininkams ir tyrėjams. Aš nesu ekspertė, nesu mm, tyrimų žinovė, aš nežinau mm, neturiu informacijos apie bandymus su gyvūnais, bet aš rinkau informaciją, susitikinėjau su mokslininkais, su tyrėjais ir lankiausi Granados universitete, medicinos centre, kur, kur vyksta bandymai su gyvūnais ir aš mėginu surinkti visą įmanomą informaciją. Tačiau aš turiu tokių pagristų iki abejonių dėl direktyvos 01063 e, e, ir jo turi savo tikslą. Tikslas yra, kaip jūs kalbėjote, tai yra pakeisti bandymus su gyvūnais. Aš manau, kad direktyvos, direktyva na, skiria dėmesį labai tinks, tinkamam tikslui. Ir mano nuomonė tai yra tinkama. Ir negalim, pavyzdžiui, pakeisti bandymasi vienų gyvūnėlių kitų gerušių gyvūnais. Bet vėlgi aš išklausiau jūsų argumentus ir išklausiau e, kitus jums prieštaraujančių asmenų e, argumentus. Aš manau, kad ir mokslininkų bendruomenėje yra abejonių. Sunku dabar pakeisti gyvūnų bandymus e, su kit, kitais metodais. Aš manau, kad E, šitas bandymas su gyvūnais turėtų būti sumažintas, jų skaičius sumažintas. Ir mm, galbūt, kai jums bus suteiktas žodis, galėtumėte pasakyti, ar galima visiškai pakeisti visus eksperimentus e, su gyvūnais. Aš manau, kad neįmanom, bet norėčiau žinoti jūsų nuomonę. Labai dėkoju, o dabar ponas Janus Vaisehovskis, pusantros minutės, prašom, ponė e, parlamento nary była grupa, grupa zgłosiła, w takim razie dziękujemy. Pan poseł Haus. Ponas e, Hausling. Pusantros minutės. Ja gut, Herr Vorsitzender, habe ich ja jetzt drei Minuten. <laughs> ähm, ich denke... Äh, Gerai. Na, visų pirma, norėčiau padėkoti e, visiems, kurie ėmėsi šios iniciatyvos. Ir Europoje e, e, Europa yra pavyzdys šitoje srityje, bet vis dėlto mes stengiamės ir pastempti dar, pažiūrėkime į skaičius, yra 11 e, stupasi vietų, 11 vietų, kur vykdomi gyvūnai. Tai yra daug mažiau negu 2008 e, metų skaičiai ir 7000 gyvūnų yra primatai naudojami bandymuose. Taigi, tos skaičius reikia mažinti. 92 procentai vaistų patiria nesėkmę per pirmosius klinikinius testus ir reikia jų, juos tiesiog paš, pašalinti. Ir manau, kad bandymai su gyvūnais yra reikšmingi. Taigi, kokios yra opcijos, ar galima remtis kompiuterinė modeliacija, ar yra pakankamai duomenų bazių, ar galime pakeisti tyrimus su gyvūnėliais kažkuo kitu ir turime informaciją apie lasteles, apie, apie žmonės, ar to pakanka tos informacijos. Ar mes padarim pakankamą pažangą ir galim pasakyti, kad turime tikrų tinkamų alternatyvų ir galimybių, ar galime jas pasinaudoti. Ar mes e, turim pakankamai patirties, atlikom pakankamai tyrimų, kad nustatytume, kokie metodai tinkami ar ne. Toliau, direktyva, kurią analizuojame, nemanau, kad galime ją visiškai pakeisti kadangi yra, dabar vyksta gyvūnų tyrimas, tai bandymai su gyvūnais, bet pažiūrėkime į kitas priemonės kit, kit, ir kitas direktyvas. O dabar klausimas, baigiant, ar yra kur nors šitame pasaulyje tikrų tinkamų galimybių, kurios galėtume, kuriomis galime pasinaudoti jau dabar ir ar įmanoma nesinaudoti gyvūnėliais iš viso nevykdyti tyrimus su jais, o jeigu tai būtų galima, tai būtų gerai. Toliau parlamento narys Hazakarp. Dėkoju pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems, kurie ėmėsi iniciatyvos e, dėl šitos puikios Europos piliečių iniciatyvos. Ir žmonės išreiškia pasipiktinimą išgirdami e, bandymus su gyvūnėliais, gyvūnėliais su katėmis, šunimis ir taip toliau. Aišku, čia e, tik tai labai nedaug rūšių, su kuriomis vyksta bandymai ir kartais e, bandymai vyksta toli, toli, toli gražu nėra skaidrumo, nėra, niekas nežino apie juos. 12 milijonų gyvūnėlių gyvenami, naudojami Europoje per metus ir tai yra labai nedidelis e, skaičius gyvūnų, kurie netenka gyvybės laboratorijose. Yra papildomi pervešiniai gyvūnai, taip pat gyvūnai, kurie naudojami veisimui. Ir matome, kaip auga bandymų su gyvūnais skaičius. Ir čia tikrai kelia pasipiktinimą. Tai yra e, jautrus gyvūnai, reikėtų į tai atsižvelgti ir jiems e, reikia mūsų globos. Manau, kad jeigu manome, jog daug šitų bandymų yra tiesiog nenaudingi, jų yra per daug, žmonės kalba apie numatomumą, numatomą vertę šitų bandymų su gyvūnais. Mes tai išgirdame iš tribūnas. Čia yra tik labai ribota nauda iš to ir tai pateikia, ir pateikiama mintis, kad tai nėra tiesa, kad taip užtikrinamas žmonių saugumas. Tai ar nebūtų gera mintis, kad galėtume parengti, kaip manom, greičiau naujas taisyklės, griežtesnė, griežtesnė kontrolę, daugiau taisyklių ir matytume, kad jos kaip įmanoma greičiau būtų gyveninamos. Ir šalia šitų trijų R, mm, Reduction Replacement Refinement, galėtų būti ir ketvirtas A, tai yra rehoming, perkelimas naujus metu, namus. Taigi būtų puiku, jeigu gyvūnėliai, kurie dabar naudojami laboratorijose, kai jie jau nebereikalingi, kaip bandymų triušiai, kad jie galėtų džiaugtis gyvenimu kažkur kitur, gražiuose vietose, būti laimingi. Dėkuoju. O dabar uh, ponas Marko Culio. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems svečiams kalbėjusiems ir tiems, kurie surengė mm, šitą e, iniciatyvą, kurią jie paremė, yra milijonas parašų. Ir dabar galvojame, kad reikėtų atšaukti direktyvą dėl bandymų, direkt, bandymų su gyvūnams. Tai yra puikiai priemonė, nes tai traukia piliečius į politiką ir manau, kad šita iniciatyva bus naudojama dažniau ir dažniau. Grįžtant prie šios dienos temos, aš norėčiau e, nušviesti klausimą dėl paramos naujiems, e, nauj, testavimo metodams, kurie, yra, e, kurie nesirėmė gyvūnais. Tai atsiranda, tokia galimybė atsiranda dėl to, kad mokslas daro pažangą ir šitie metodai turėtų mm, pereiti tą patvirtinimo procedūrą, siekiant užtikrinti, kad tinkami ir patikimi jie yra. Ši procedūra yra nelanksti ir ilga, gali trukti iki dešimtmečio. Ir, kaip įsivaizduojate, tai yra ir daugybė biurokratijos, ir didžiulė finansinė našta. Taigi šitas alternatyvus modelis siekia panaikinti labiau tradicinius metodus, tyrimo metodus, kurie remiasi gyvūnais. Ir dėl pastarųjų jau yra teisės aktai parengti ir jiems nereikia to vadinamo validavimo patvirtinimo procedūros. Mes čia taip pat šiandien irgi išklausėme, kad yra daug tyrimų, kurie rodo, jog bandymai su gyvūnais ne visuomet suveikia, ne visuomet gyvūnai reaguoja taip kaip žmonės. Taigi čia yra tam tikra na, nesažininga konkurencija. E, Inovatyvus metodai susiduria su didžiulėmis kliūtimis, o tradiciniams metodams tai yra labai lengva pasiskirpti kelią. Taigi aš norėčiau, kad komisija peržiūrėtų tą validavimo patirinimo proces, procedūrą ir parengtų naują procedūrą, kad būtų skatinami nauji metodai, kurie nėra grindžiami bandymai su gyvūnais. Dėkojame, dėkojame e, prašyčiau be plojimų, Pone e, Grostet, Andy Itri komitetai, keturias minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau visų pirma kalbėti apie direktyvą 201063 ir komisija, jos atstovas apie ją kalbėjo ir citavo ketvirtąjį straipsnį, kur yra paaiškina, kad valstybės narės turi gerbti, laikytis, vykdyti kontrolę taikydama šitą direktyvą. Na, aš pati nenorėčiau uh, būti gyvūnėlį, bet aišku, aš suprantu šitą direktyvą ir kuri man numato mm, etišką veiklą, e, kontrolę, kad būtų mažinama e, e, bandymų su gyvūnais skaičius ir taip pat būtų laikomas iš šito vadinamų 3R, kad būtų sumažintas gyvūnų skaičius bandymams skirčių, skirtų gyvūnų ir kad būtų užtikrinta, kad bandymai su gyvūnais vyks tada, kai nėra geresnės alternatyvos ir taip pat e, per bandymus, kad turi užtikrinti, kad gyvūnėliai patirtų kuo mažiau skausmo. Taigi tokios e, diskusijos vyko tada rengiant šitą direktyvą ir šitą direktyvą leidžia numatyti, numanyti laikytis pusiausvėros tarp gyvūnų gerovės ir mokslo pažangos, kad e, daug gyvūnų tiesiog žūsta per bandymus, biomedicinos bandymus ir 16-18 e, metais galbūt reikės atsižvelgti į mokslo pažangą ir peržiūrėti direktyvą. Taigi aš norėčiau, kad bandymai su gyvūnais būtų vykdami Europoje, laikantis mūsų standartai ir, ir gerbint gyvūnus, o kitose mm, pasaulio vietose šitie standartai yra na, tiesiog lankstesni. Mes esame labai griežti, jeigu mes juos uždrausime, tai bandymai vyks Azijoje, kitose žemynuose, kur nėra jokių mm, taisyklių, kaip gerbti žmogų mm, gyvūnų gerovės, kai, kur kitose žemynuose vyksta, nėra jokios kontrolės. Aš norėčiau grįžti prie įvairių argumentų, kurie leidžia pasakyti, kad, na, kai kurie iš jų leidžia pasakyti, kad šitie bandymai su gyvūnais e, kenkia pacientų sveikatai. Aš norėčiau pabrėžti, kad galiojantis teisės aktai numato kad būtų ieškoma alternatyvių metodų ir kad šitų metodų va, rengimas jiems nebūtų taikoma e, jokios kliūtis pagal direktyvą, bet reikia konstatuoti, kad E, kalbant apie tyrim, terapeutinių tyrimų rezultatus, kurie yra neginčinėjami, bet jie buvo parengti e, pagal bandymus su, su gyvūnais. Ir e, provezin e, Parkinsono lygos gydymai, e, bandymai, kurie leidžiami e, Junktinėje karalystėje. Ir visi rezultatai buvo m, gauti tada atlikus bandymus su gyvūnais, su žmogbežiomis ir bežionėmis. Ir čia pas mus nėra e, ligonių, kurie e, serga e, retomis lygomis ir kurių labai reikia tyrimų. Taigi mums reikia, mums reikia spri, priimti alternatyvų sprendimą, tarp kitų ir mm, lastelių tyrimus, ir e, vambagistės e, lastelių tyrimus. Taip, reikia vysti šitas alternatyvas, bet kai nėra alternatyvos, dėja mes turime, kad mums dar reikia bandymų su gyvūnais. Nors mums tikrai nėra malonu, niekam tai nėra, nekelia džiugsmo, niekas nenorėti laboratorijas, kur tai gyvūnai naudojami. Ta aš norėčiau pasakyti ir mano klausimas paprasčiausiai, aš noriu pasakyti, kaip paaiškinti na, te, te, terapinė sėkmė, kad ji būtų be bandymų su gyvūnais, kaip e, galima uždrausti. Aišku, reikia ieškoti alternatyvių sprendimų, bet dabar dar reikia šitos direktyvos 201063. Wow. Can you respond? Can you respond? Later, later. Proszę Państwa, later. Na, labai prašyčiau vengti tokio tipo e, nuomonės reiškimo. Tai yra klausimas. Ir ponė atstovauja NVITRE komitetą, o dabar suteiksiu žodį poniai Kapenzan Ruiz, kuri taip pat atstovauja NVI komitetą ir taip pat e, keturias minutės. Labai prašau, keturias minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti visus, kurie nu, pasinaudoja demokratiją ir atvedė šitas diskusijas Europos parlamente, bet aš turiu būti sąžininga ir pasakyti, kad aš esu gydytoja ir aš esu atsakinga už e, vaistų poveikį, kuriuos aš rašau. Na, atsiprašau, bet aš kalbėsiu ir spindėsiu savo požiūrį. Daug mūsų šiandien čia esančių norėtų nesinaudoti bandymai su gyvūnais tam, kad būtų gaunama daugiau informacijos apie lygas ir gydimų, bet alternatyvų metodų nėra visoms lygoms. Ir daugeliu atveju tai mes nežinome, ar tokie modeliai, tokie būdai kada nors taps aš, realybė. Aš kalbu apie apie in vitro bandymus. Dabar yra, nėra kitų alternatyvų. Aš nežinau, ar tokie alternatyvus modeliai kada nors atsiras. Kompiuteriniai metodai ir kamieninių lastelių metodai yra pagidaujami, bet jie nėra tinkama galimybė visoms lygoms. Aš nesutinku su tuo, ką kalbėjo kiti, nes manimai su gyvūnais leido padaryti pažangą sklerozės Parkinsono lygų gydime. Tikrai buvo padaryta pažanga dėka banimų su gyvūnais ir mes privalome gydyti žmonės, gerinti jų gyvenimą. O kokia dabar patėtis yra dabar, tai yra būtina yra būtinybė, gyvybinė būtinybė tęsti bandymus, aišku, ir jas reikia daryti griežtai ir etiškai. Ir aš tai ginu, nes tai padėjo mums parengti vakcinas, kurios padėjo atsisakyti mirtinų lygų. Ir tai padėjo užtikrinti, kad gydimas, kaip insulinų gydimas, padėjo diabetikams ir padėjo mums pagerinti, patobulinti gydimą. Ir padėti gydyti žmonių lygas. Buvo pasakyta, kad bandymai su gyvūnais nėra būtini, na, jie nėra adekvatus dėl skirtingos genetinės sandaros tarp gyvūnų ir žmonių, bet aišku, tai yra būtinas žingsnis tyrimuose, kai mes tyrimės sveikatą ir lygas. Vienas pavyzdys, kas būtų atsitikę, jeigu mes būtume žinoję, koks bus talidomido poveikis gyvūnams ir žmonėms. Galbūt talidomidas, talidomido um, auko asociacija nesikreiptų į Europos parlamentą, kad mes pripažintume šitą, baisu, šitą vaisto poveikį. Tai yra baisus pavyzdys, galiu pateikti daugiau tai, kad tas faktas jau nėra genetinės tapatybės, tai negalime pasakyti, kad šitie mm, modeliai neturi jokios vertės. Daug veterinarnio gydimo būdų yra parengiami būtent pagal šitos bandymus su gyvūnais. Todėl taip tiesa yra tai, kad mes nesame genetiškai identiški. Tačiau aš manau, kad negalime kvestionuoti pažangos, kurią atnešė bandymai su gyvūnais. Ir vis kai kurie pasisakysiai teigia, kad padaugėjo lygų dėl, dėl bandymų su gyvūnais, tai nesusiję, nes mm, naujos lygos atsiranda ne dėl to, kad vyksta bandymai su gyvūnais, yra kitos mm, priežastys, kiti faktoriai. Ir šita direktyva yra pati geriausia, ką galim turėti, į labiausiai pažangį, jeigu pažiūrėsim e, į pasaulio patirtį, jis saugo gyvūnus kaip įmanoma geriau ir ką bereikia pasakyti, tai kad reikia peržiūrėti kritiškai, kaip sakė Europos komisija, ir užtikrinti, kad valstybės narės jie tinkamai įgyvendintų ir aišku, aiškintis, kokios yra naujos alternatyvos. Tačiau mes turime užtikrinti, kad bus įvertintos pasiekmes, jeigu nebus gyvūnų, bandymų su gyvūnais. Aš nežinau, ko jūs jas pakeisite. Bardzo proszę. Labai prašau. Dabar Ponas Baker, jums dvi minutės. Thank you, Chair, um, and also from my side first. Dėkui, pirmininkė. E, savo ruoštų irgi noriu pasveikinti šią piliečių iniciatyvą. E, diskusijos yra įdomios. Išgirdome du kalbėtojus E, jie kalbėjo apskritai apie visuomenės sveikatos problemas, apie endokrininę sistemą, ardančias medžiagas ir minėjo labai konkrečius specifinius tyrimo metodus. Taigi temų yra labai daug. Ir tos temos patenka į 2010 metų 63 direktyvą, kuri aišku siekia, kad gyvūnai bandymuose, kai įmanoma, nebūtų naudojami. Aišku, čia mes galime kalbėti apie tų tyrimų e, sudėtingumą. Pono Gyko pristatymas, manau, kad bet kokiu, neigia bet kokį nuspėjamą modeliavimą Ir tuo aš kritikuočiau jūsų pasisakymą. Ir tai reiškia, kad mes tada stabdome bet kokius mokslinius tyrimus. Bet moksle yra padaryta pažangos, e, kuriant naujus vaistus, naudojantis gyvūnais. Galbūt e, tie modeliai nėra idealūs, bet jie yra reikalingi, kad mes galėtume pasiremdami jais nustatyti alternatyvius tyrimų metodus, kada jau nebereiktų gyvūnų. Kaip mes kitaip galėsime tada nustatyti, kokį poveikį turės, pavyzdžiui, tam tikri e, vaistai. Aišku, mes neturime bereikalo naudoti gyvūnų, bet gyvūnų naudojimas bandymams yra labai svarbus. Ši direktyva yra uh, įgyvendinta e, visose valstybėse narėse, bet ne vienodai. Mes turime užtikrinti, kad Europos standartai pasaulyje e, gyvūnų mm, bandymų srityje būtų aukščiausi, bet aš tikrai nesutinku su tuo, kad turėtume iš vis nenaudoti gyvūnų bandymams. Dėkuoju. O dabar mm, panas mm, Paker. Nieobecny. Nieobecny. W takim razie e, pono parlamento nario nėra, o tada paprastai tokia atveju steiksiu žodį ekspertui. Prašome. Um, Dėkoju, labai atsiprašau, kad pavėlavau į klausimą, nes bėgioju iš vieno posėdžio į kitą. Norėčiau Jungtinės karalystės darbo partijos parlamentarų poziciją išdėsyti. E, ši e, partija pritarė 2010 e, metų direktyvai, nes jinai siekia, kad valstybės narės skatintų alternatyvius metodus valstybėse narėse naudojantis tuo 3R principu, lietuviškai tai būtų pakeitimo, pribojimo ir patobulinimo. Bet šitoje direktyvoje nėra konkrečių tikslų, kaip visas tas pakeitimo, ribojimo ir tobulinimo siekis atsispindės. Mes esame gavę labai daug elektroninių žinučių iš elektroninių laiškų, tiek iš tų, kurie už vivisekciją, tiek iš tų, kurie prieš. Taigi norėjau paklausti, kai yra, kai siekiame rasti efektyvių priemonių gydyti tokias lygas, pavyzdžiui, kaip išsėtinė sklerozė, E, kokius metodus geriausia būtų naudoti ir kaip galėtume paskatinti valstybės narės e, konkrečių žingsnių imtis. Dėkoju, dabar žodis ponui Grykui. Dėkui. Pabandysiu dabar neviršyti savo laiko. Negaliu tikėtis, kad jūs visi suprastumėt tą mokslinę sritį, kurią šiandien taip trumpai apžvelgiau net mažai mokslininkų supranta mano poziciją, bet aš noriu pasakyti, kad visuomeniai tiesiogiai ir netiesiogiai kenkia bandymai su gyvūnais. Jei ES nori gelbėti žmonės ir rasti gydimą, pavyzdžiui, nuo neurologinių ir kitų lygų, tai ES turi tinkamai įvertinti e, bandymų su gyvūnais metodus. Ir tiek už, tiek prieš esantis specialistai turi gauti pakankamai galimybių išsakyti savo argumentus. Aš irgi esu pasirengęs tą padaryti, bet niekad man nebuvo suteikta tokia galimybė. Aš norėčiau apginti dabartinius mokslo pasiekimus. Norėčiau, kad ekspertai, kurie yra šioje skaidrėje, galėtų įvertinti mano poziciją ir tik tada galėtume aptarti tai, ką aš siūlau ir bandyti atsakyti visus klausimus. Visi, kas kalbėjo šiandien, teigia, kad gyvūnų bandymai atnešė naudos praeitie. Aš irgi galiu sakyti, kad aš buvau menulyje, bet nebuvau. Ir kaip mokslininkas, ir fizikas. Kaip mokslininkas, medikas, aš e, tikrai esu išnagrinėjęs, kaip buvo pasiekta geriausių rezultatų. Ir bandymai su gyvūnais čia suvaidino tik minimalų vaidmenį. Ir tai ne visuomet tą vaidmenį, kurio buvo tikimasi. Živ e, poliomelito vakcina būtų buvus jau 40 metų anksčiau pasiūlyta, jei tyrimai su beždžionėmis nebūtų nukreipę mokslininkų klaidinga kryptimi. Aš esu parašęs penkias knygas ir yra dar šimtai knygų. Galite netikėti mano žodžiais ar kitų mokslininkų žodžiais. Organizuokime dviejų ar trijų savaičių atviras diskusijas šią temą, kad jūs parlamentarai galėtumėt priimti sprendimą turėdami visą informaciją. Bardzo dziękuję. Czy Labai dėkoju. Dabar e, e, panas Talkis, generalinio direktorato atstovas, ar kas nors norėtų pasisakyti. Atrodo, kad ne, tuomet e, ponas Andrė Menaš, projekto autorius, prašome. As a veterinary surgeon, Esu veterinarijos gydytojas. Ir galiu pasakyti, kad tikrai e, vaisto, kuris skirtas arkliams, nebandysiu su papūgom. Žmonės juokiasi suprasdami to absurdiškumą. Jei tai atrodo absurdiška, tai kodėl vaistus žmonėm bandome ant pelių ar žiūrkių? Aš esu dviejų gyvūnų, bandymų su gyvūnais etikos komitetų narys ir man labai skaudu, kad aš negaliu užginčyti to gyvūnų su bandymais modelio, o tik turiu laikytis tų trijų R principo kuris numatytas 2010 metų direktyvoje ir negaliu peržengti už to modelio ribų, negaliu abejoti tais tyrimais su gyvūnais. Daugelis tų tyrimų E, pavyzdžiui, prieš vėžį, ieškant vaistų nuo vėžio, tose tyrimuose naudojami e, dažnai graužikai, pelės, pelių imuninės sistemos naudojimas, kažin ar yra geriausia išeitis, turėtume čia naudotis ne pelių e, ne pelėmis, o tirti žmonių lasteles. Visas, praktiškai visi tyrimai su gyvūnais yra teisinami, kad bandymai su pelėm, pavyzdžiui, padės rasti e, vaistų nuo Alzheimerio ar išsėtinės sklerozės ar Parkinsono lygos bet visa mokslinė literatūra rodo, kad pagrindinių tyrimų, tų tyrimų, kurie atliekami smalsumo, kurios mokslininkai atlieka smalsumo vedimi, tų tyrimų rezultatai negali būti pritaikyti žmogui. Jų klinikinių rezultatų nauda yra 0,004 procentai. Tik tokia yra tikimybė, kad tie e, fundamentalūs tyrimai e, gali po to pereiti į klinikinių tyrimo etapą. Direktyva pažeidė visuomenės pasitikėjimą. Etikos komitetai kurie skirti gyvūnų geroviai užtikrinti. Tose komitetuose nėra alternatyvių mm, bandymų metodų specialistų. Jei norime ginčytis su e, tais mokslininkais, e, kurie atlieka bandymus su gyvūnais, sakydami, kad tie bandymai turėtų būti su žmonėmis, tai neturime priemonių tiesiog e, to pasiekti. Labai ačiū. E, dabar parlamento nariai dėkoju ponui ekspertui. Ir dabar nauja grupė. Pirmiausia, profesorė ponė Snusi. Nobelio premijos laureatai ir e, e, porą pastabų. Na, viskas yra susiję su gyvūnų gerovės e, nuostatomis ir e, jie yra naudojami mūsų e, mokslui, siekiant gauti žinių, kaip funkcionuoja e, gyvūno e, organizmas ir žmogus organizmas, kaip galime e, užkirsti kelią arba padėti gydyti lygas tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Ir yra e, nauji metodai, rengiami metodai, kur nenaudojami gyvūnai. Tai yra labai svarbu ir e, labai svarbu bandymams. Tačiau reikia prisiminti, kokios yra praktinės pasiekmes, jeigu bus tik tai bandymai, eksperimentai be gyvūnų kaip yra įmanoma, kokie būtų galimi rezultatai. Ir dabar ponė atstovė jau yra e, pasirengusi, sveikiname ir džiaugiamės, kad jūs esate šiandien su mumis ir tai tikrai labai e, pakelia mūsų renginio rangą. E, taigi prašome žodis jums dabar. First, uh... I would like uh, to thank you very much for the invitation. Labai dėkoju už kvietimą. Pirmiausia, labai norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte mane dalyvauti šiame viešame svarstyme. Džiugiuosi, kad galėsiu su jumis pasidalyti savo nuomonę dėl tyrimų su gyvūnais. taip pat e, kaip tai veikia kitus tyrimo modelius, kurie šiandien yra prieinami. Jau šiandieną girdėjome, kad reikėtų, jog tyrimai perėtų iš laboratorijų prie paciento. Aš būtent tai ir stengiuosi daryti jau 30 metų. Vis dėlto trūksta tam tikros tarpinės granties Kalbant apie tą požiūrį nuo laboratorijos prie paciento, tai čia reikėtų pasitelkti tam tikrą modelį. Kodėlgi gyvūnų modeliai yra naudingi žmonėms ir tyrėjams? Jau anksčiau buvo kalbėta apie tai, kad gyvūnai genetiškai skiriasi Aš žinau, kad 90 procentų genų žmonių ir pelių sutampa, tai tas sutapimas nėra šimtasprocentinis ir jis niekada šimtaprocentinis nebūna. Taip pat jau buvo pasakyta, kad žmonės ir kiti žinduoliai turi tokius pačius organus, audinius, jų fiziologija yra panaši. Be to, jau buvo pasakyta, kad daug lygų yra būdingos ir žmonėms, ir gyvūnams. Tai yra vėžys, diabetas, įvairios imunologinės lygos veikiančios centrinę nervų sistemą ir taip pat daugybė infekcinių lygų, įskaitant AIDS. Buvo taip pat pasakyta, kad 90 procentų veterinarinių vaistų yra panašus į tuos, kurie yra skirti žmonėms. Kodėlgi gyvūnų modeliai yra naudingi žmonių ir gyvūnų tyrimams? Be abejo, tai yra modeliai. Negalima tikėtis, kad modelis bus identiškas. Negalime turėti gyvūnų modelio identiško žmogui. Taip pat negalime turėti identiškų dviejų skirtingų ryšių modelių. Tai skirtumai egzistuoja tuos skirtumus būtina atsargiai vertinti. Vis dėlto panašumų yra kur kas daugiau nei skirtumų. Kaip jau buvo minėta, turėtume nepamiršti ir žmonių netolygumą ir skirtumų, dėl kurių kartais žmonės labai skirtingai reaguoja į tą pačią lygą, į tą pačią vakciną ar tuos pačius vaistus. Ta pati galima pasakyti ir apie gyvūnus, nes gyvūnai taip pat yra labai skirtingi. Aišku, gyvūnų modelius reikia tobulinti ir e, tai yra stengiamasi daryti jau daugybę metų, dėl to, kad vyksta mokslinė pažanga. Tie e, atsiranda vis didesnių panašumų su žmogaus lygomis. Taip pat turime neinvazinių ištobulintų technologijų, tokių kaip pavyzdžiui vaizdavimas ir kitos technologijos, kurios yra pasitelkiamos tam, kad būtų galima atlikti gyvūnų modelių tyrimus. Keletas svarbių atradimų buvo padaryta būtent dėl gyvūnų modelių. Jų visų neskaitysiu, nes kai kurie jau buvo paminėti. Tai yra diabeto gydimas, taip pat vakcinos, kai kurios. Nors kolega ir sakė, kad poliomielito vakcina, mano žiniomis poliomielito vakcina ir diabeto vakcinos pirmiausia buvo įrodytos kaip veiksmingos atliekant tyrimus su gyvūnais. Nepamirškite, kad kiekvienais metais yra išvengiama 2-3 milijonų mirčių būtent dėl vakcinavimo. Mes privalome ir toliau atlikti tyrimus su vakcinomis. Aš dėja turiu pasakyti, kad aš žinau, kas yra padaryta živ srityje. Aš nuo 90-mečio vidurio stebiu šį kontekstą. Jūs paminėjote šimtą vakcinų. Man tiesą sakant, tie skaičiai e, nerūpi. Net jei e, kai kurios tos vakcinos buvo sėkmingos pasitelkiant modelį, po to paaiškėjo, kad žmonėms jos nebuvo veiksmingos. Tai kas kaltas? Ar reikėtų kritikuoti gyvūnų modelį? Ar reikėtų kritikuoti mokslininkus? paaiškėjo, kad jei atsargiai pasižiūrėtumėte į atliktą tyrimą su živ vakcinam, tai pamatytumėte, kad iš pat pradžių buvo pasitelktas neteisingas modelis, neteisingas virusas. Taip pat nebuvo teisinga inokulacija pasirinkta ir visos sąlygos nebuvo palankios tam, kad galėtume atsakyti į tą klausimą. Aš turiu pasakyti, kad padaryta labai didžiulė pažanga. Kalbant apie antikūnus, kuriuos, kuriuos ištyrė mokslininkai, tai jau yra įrodyta, kad tie antikūnai sėkmingai padeda sumažinti živ rezervuarą, mes taip pavadiname tai. Tai mes žinome, kad galima sumažinti tą rezervuarą. Ir neseniai buvo patvirtinti tie duomenys tyrimuose su žmonėmis. Aš noriu Jums pasakyti tai, kad mums reikia gyvūnų modelių net jei jie ir turi savo trūkumų. Tų pačių trūkumų turi ir alternatyvus modeliai. Šiandieną turime alternatyvus metodus, tai yra in vitro, taip pat kamieninių lastelių technologijos, in siliko, kompiuterinės modeliavimo studijos yra tobulinami visi šie tyrimų metodai, su jais nuolat dirba mokslininkai. Taip pat yra tokių metodų, kurie jau labai plačiai pasitelkiami mokslininkų. Mano gimtinėje Prancūzijoje 80 procentų tyriejų, kurie e, naudoja gyvūnų modelius, e, taip pat e, pirmiausia pasitelkia alternatyvų metodą. Bet kai jau nepasiteisina tas alternatyvus metodas, tai tada atliekami e, tyrimai su e, gyvūnais. Tuomet yra žiūrima, ar duomenis galima patvirtinti ar ne. Jo, tas alternatyvus metodas pats savaime nėra pakankamas. Mes žinome, kad tie alternatyvūs modeliai negali atspindėti visų sudėtingų lastelių ir audinių bei organų sąveikų, kurios egzistuoja organizme, kūne. Tai reiškia, kad mums būtina atrasti geresnių metodų, geresnių modelių. Mes, aišku, teigiamai vertiname ateitį ir vieną gyvūnų modelį neleidžia mums daryti išvadų. Mes privalome atlikti klinikinius bandymus su žmonėmis. Tyrimai su pacientais yra būtini. Pavyzdžiui, mano srityje, živ srityje, bet tai taip pat atitinka tai, kokias turime genetinės žinias, žinome, kad yra tokių pacientų, kurie yra atsparus živ infekcijai tai yra mažiau nei 0,3 procentų žmonių, bet jie yra atsparus ir juose ta lyga nesivysto. Tokie yra, tokios yra išvados iš žmonių stebėjimo. Būtent tai mes atradome stebėdami pacientus. Dėja, mes neturime pasikeitimo. Jei norime atsakyti į užduodamus klausimus, į tos klausimus, kurie kyla stebint pacientus, mes privalome grįžti prie alternatyvių metodų, privalome pasitelkti gyvūnų modelius ir tuomet vėl grįžti prie pacientų bei atlikti klinikinius bandymus tam, kad patvirtintume hipotezę, tam, kad patvirtintume rezultatus in vitro ar in vivo. Baigdama aš norėčiau pasakyti, kad 3R direktyva e, mano manimu tikrai padeda apsaugoti gyvūnų bei žmonių gerovę ir reglamentuoja tyrimus su gyvūnais taip, kad būtų daroma pažanga ir kad tai būtų naudinga ir gyvūnų, ir žmonių sveikatai. Taip pat noriu pasakyti, kad e, jau praeitie, taip pat esu tai sakęs, aš labai džiaugiuosi, kad e, tie gyvūnų modelių reglamentai taip pat yra labai panašus į reglamentą, kuris yra skirtas e, tyrimams su žmonėmis. Gaila tiesiog, kad e, nėra pacientų čia tam, kad jie išdėstytų savo požiūrį. Aš esu gavusi Nobelio premiją ir labai daug e, pacientų kreipiasi į mane, tai aš e, tikrai stengiuosi būti jų balsu. Aš stengiuosi kalbėti už juos. Aš esu tikra, kad jūs visi suprantate, jog jei dabar būtų nutraukti bandymai su gyvūnais, tai būtų e, didžiulė tragedija žmonių sveikatai ir taip pat gyvūnams. Mes privalome patenkinti pacientų lūkesčius. Mūsų pareiga yra gerbti žmonių, žmonių ir gyvūnų gyvybę. Aš manau, kad šiandieną mes visi pritarėme tai pačiai idėjai. Galiausiai aš norėčiau paskatinti Europos bendruomenę paremti alternatyvių metodų tyrimus tam, kad būtų galima patenkinti poreikį. Mes visi labai džiaugsimės, kai turėsime tuos alternatyvius metodus. Būtent to visi ir laukiame. Ačiū. Dėkujame, pani profesor, za to. Dėkuoju, e, ponė, už jūsų išskirtinį pasisakymą. Dėkuoju, kad iškėlėte pacientų lūkesčių problemą. O dabar pereiname prie parlamento narių klausimų ir pasisakymų. Pirmiausia, ponas Tarabella, pusantros minutės, ne dvi, ne daugiau. Pusantros minutės, ponas Tarabella. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai, nes ponė profesorė labai e, puikiai spendėjo tai, ką ir aš e, e, manau, nes aš gerbiu priečio iniciatyvą ir jie eina tikrai labai tinkamu keliu, kad reikėtų vengti bandymų su gyvūnais, reikėtų vengti e, gyvūnų skausmą, reikėtų užtikrinti gyvūnų gerovę ir, vis, ir taip toliau. Ir, mm, e, deklaracijos ir iniciatyvos dėl gyvūnų gerovės yra e, daug gausesnės negu pratos mytybos pusiausvyrą. Ta aš patvirtinu čia. Bet, aišku, visuomet reikia gerbti priečių iniciatyvą, tai teisybė. Dėl atskirosios nuomonės. Bet e, pritariu kolegė, kolegų e, e nuomonį, kad mes tikrai mes turime ar mažinti e, skaičius šitą su gyvūnais, tai ir stengtis gerbti gyvūnų gerovę, tai taip, aš jam pritariu, tačiau negalim pasakyti, kad dabar stop dispekcija visiškai, nes mm, e, mes ir tarša, ir, ir, ir, ir viskas tikrai mm, kenčia, tai tikrai e, mes turime užtikrinti mediciną ir gyvūnų gerovę ir mokslo gerovę, bet tiesiog reikėtų pritarti iniciatyvams, reikėtų suprasti iniciatyvas viskam tam, kas yra teisėta ir legalu, bet žinoti, ką daryti, kaip paremti pasaulinę gerovę. Ir, e, pavyzdžiui, dėl mirties bausmės atstatymo Europoje irgi buvo kalbama ir, pavyzdžiui, Vengrijoje ponas Urban ir galbūt, jeigu reikėtų, tai būtų ir milijonas parašų. Bet politinė bendruomenė e, neprivalo gerbti ir sakyti taip, nes kartais reikia mm, e, ir pastarti savo žodį. Gerai, kad mokslininkai, kurie čia yra, gerai, kad jie e, išklauso ir išklauso ir atskirąją nuomonę. Dėkuoju. Dziękuję pan. Labai ačiū. O dabar ponia Hojbuš. Sorry. Uh, herzlichen Dank. Die Grünen. Labai ačiū. Mes žalieji e, balsavome prieš šitą direktyvą, kadangi mes manėme, jog gyvūnų gerovė ir mm, siekimas e, vykdyti gyvūnus, padėjus be gyvūnų dar nenuėjo pakankamai toli ir iš tikrųjų padėtis nėra gera. Ir ES teisės aktai tai tai yra tarsi paradigma. Tai prisiminkime, kad kai kuriuose valstybėse narėse neįmanoma padaryti daugiau negu reikalaujama direktyvoje ir įvesti griežtesnės taisyklės. Ir tai yra tikrai didžiulis atotrukis. Kodėl taip yra? Aišku, gyvūnai, gyvūnų kančia neturėtų būti įtraukta į bandymų rezultatus ir tuomet perkelti visą tai e, žmonėms. Nes manome, kad bandym, medžiagos, kurios bandymus su gyvūnais vėliau visiškai netinka žmonių vaistams. Ir AIDS tyrinėjimai yra klasikinis pavyzdys, kiek buvo išlaidų, kiek buvo išleista per metus. Nuo 90-mečio vyksta tyrimai, bet dar neturime vakcinų. Yra šimtai vakcinų gyvūnams, bet nėra mums žmonėms. Ir kai yra, pavyzdžiui, bandoma e, netikri ne simptomai ir mėginamas tas perkelti perke, juos tai yra nesėkminga, toliau patentai. Tai vėlgi yra, turi ekonominės naudos ir aišku, juos reikia, jie labiau norėtų skatinti, o nestabdyti bandymus su gyvūnais. Ar tai reikalinga? aišku, reikėtų daugiau bandymų be gyvūnų, tokių procedūrų be gyvūnų ir bandyti užtikrinti, kad e, rezultatai būtų patikimi ir perkeliami žmonėms. Tik reikėtų siekti geresnio mokslo, geresnės procedūros, nes e, reikia užtikrinti, kad baigsim kankinti gyvūnus taip, kaip buvo padaryta praeitie. Praeitie buvo daug tokių procedūrų, vien tik tai dėl kosmetikos. Ačiū Dievui, to jau nebėra. Ir galime bandymus kaunais toliau mažinti. Senora. Dėkuoju, o dabar e, Senora. Eh, yo, eh, en primer lugar, quiero también agradecer y felicitar por esto. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums ir Jūs pasveikinti. Manau, kad tai yra puikia iniciatyva, kuri mums leidžia šiandieną padiskutuoti. Aš nesu ekspertė šios ryties, bet man vis tiek atrodo, kad būtina yra įvertinti visas alternatyvas ir imtis visų įmanomų sprendimų. Mes patys turime nuspręsti, kaip rūpinsimės savo sveikata. Taip pat mes esame šių institucijų dalis ir privalome ištikrinti, kad jos priimtų teisingumus sprendimus. Man patinka, kaip yra žiūrima į šią iniciatyvą reikia visų pirma išsiaiškinti, ar tie bandymai su gyvūnais yra naudingi. Todėl reikia kuo platesnių diskusijų, kad būtų galima gauti kuo daugiau informacijos. Labai dažnai, kai kalbame apie bandymus su gyvūnais, mes gauname didelių įmonių informaciją, bet negalime remtis kitais moksliniais šaltiniais. O aš norėčiau išgirsti būtent tokius duomenis. Tikiu, kad ir piliečiams tai yra aktualu. Mes dažnai tiesiog nesivadovaujame sveikų protų. Kitas dalykas. Ar yra ryšys tarp bandymų atliekamų su gyvūnais ir to fakto, kad vaistai yra trečioji mirties priežastis pasaulyje. Pani posel. O dabar e, ponia, ponia Gardinė. Hello, I replaced Madame Gardini of the... Aš pakeičiau ponę Gardinį ir tikiuosi, kad leistė vietoj jos pasisakyti. Aš pilnai e, paremiu, pilnai suprantu piliečių iniciatyvą siekiančią sustabdyti vivisekciją, bet manau, kad turime surenkti išsames diskusijas ir suprantu ir ponios Fransuas Barėsinusi poziciją. Dabartinė direktyva, kuri remiasi 3R principu, yra labai geras teisinis pagrindas, ko gero, pažangiausias pasaulyje. Jei uždrausime bandymus su gyvūnais, tai jie persikels į kitas pasaulio šalis, kur mm, šie bandymai nėra taip griežtai reglamentuojami kaip Europos Sąjungoje. Aš pats dalyvavau keliose darbo grupėse, praėjusią savaitę vykusioje darbo grupėje ponas Džono Kifi ir Maybrit Moser, Nobelio premijos 14 metų laureatai paaiškino, kad savo mokslinio atradimų nebūtų padarę be bandymų su gyvūnais. Mes esame visi gavę laiškus iš biomedicinos e, mokslininkų, e, kurie teigia, kad galima pateikti daug pavyzdžių e, kaip mm, tyrimai su gyvūnais padeda rasti gydimą nuo įvairių lygų. Alternatyvus metodai negali pilnai pakeisti bandymų su gyvūnais. Taigi, ieškant gydimo nuo daugelio lygų, ypač nuo sudėtingų lygų, turime suprasti, kad be bandymų su gyvūnais mm, nieko gero čia nepasieksime. Taigi, NV komisijos atstovės atstovas pasisakė, o dabar žodis ponui Stefan E, kuris taip pat atstovauja NV. Argumente gehört, deshalb möchte ich auf. Dėkui, pirmininkė, išgirdome už ir prieš minčių, bet yra kai kurių dalykų, kurie nebuvo paminėti. Ši iniciatyva yra trečioji Europos piliečių iniciatyva. Pusantro milijono piliečių pasirašė uh, uh, už tokią iniciatyvą. 12 milijonų gyvūnų žūsta bandymuose su gyvūnais. Politikai pateikė pažadus mažinti bandymų su gyvūnais apimtis, bet tų pažadų neįvykdo. Gyvūnai negali būti traktuojami tik tai kaip bandymų medžiaga, jei komisija neatsižvelgs į piliečių iniciatyvą tai sumažės ir taip jau mažas pasitikėjimas ES institucijomis. Ir ateityje bus dar sunkiau įtvirtinti mūsų visuomenės vertybės ir jas apginti. Mes, parlamentarai, turime atstovauti Europos piliečiams, nes kitaip jie nusivils politiką. Vis mažiau žmonių dalyvaus rinkimuose, 2010 m. 63 direktyva turi būti peržiūrėta, nes jinai nėra atsižvelgusi į toksikologijos ir farmakologijos pažangą. Gyvūnai kenčia taip pat kaip mes, žmonės. Aišku, norime pasiekimų moksle, bet turime neeksperimentuoti su e, gyvūnais, turime ieškoti alternatyvių metodų. 2010 metų direktyva nėra pati geriausia priemonė. Priešingų atveju e, nevyktų 12 milijonų bandymų su gyvūnais per metus. Ir dėl to kreipiuosi į Jūs. Pereikime prie alternatyvių metodų. Dziękuję, pan poseł Taylor. E... Dabar e, Ponas Taylor, Endi atstovas, prašome. Aš sakoju, pirmininkė. Aš pasirašiau šią iniciatyvą, nes pasisakau už alternatyvių metodų naudojimą, kurie visiškai tinkami žmonėms bet nemanau, kad 2010 m. 63 direktyvos panaikinimas yra geriausias būdas alternatyvių metodų naudojimui užtikrinti. Turime žingsnis po žingsnio e, gerinti mūsų žinias apie ligas ir jų gydimą, bet turime nenaudoti gyvūnų. E, daugelis dabartinių tyrimų yra tokie, kad jie dirbtinai sukuria gyvūnuose vieną ar kitą lygą. Už... Ir tokie metodai kai kurių mokslininkų yra kvestionuojami. JAV sveikatos instituto atlikta studija parodė, kad 95 procentai vaistų, kurie e, pasirodė geri naudojant e, su gyvūnais, yra visiškai netinkami žmonėms. aišku, norint e, suprasti e, žmonių e, lygų pasireiškimą, alternatyvūs metodai būtų geresni negu tų lygų dirbtinis sukelimas gyvūnams. Aš dėl to skatinčiau komisiją e, pasisakyti už bandymus su gyvūnais visišką nenaudojimą ir alternatyvių metodų naudojimą. Tam reikalinga sukurti darbo grupę, e, kuri e, numatytų, kokius ES teisės, atitinkamus teisės aktus reiktų priimti. Dėkuoju. O dabar e, ponė Sander Itri atstovė. Dėkuoju, Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Fransuazai Bare Sinusi. Noriu e, pasidžiaugti jos indėliu į pasaulio mokslo vystimasi. Aš nedalyvavau dėrybose dėl 2010 metų direktyvos, bet kadangi esu įtrė komiteto narė, būtent šis komitetas atsakingas už mokslinių tyrimų sritį. Aš pakalbėsiu apie mokslinį šio klausimo aspektą, o apie moralinį aspektą tegu kalba kiti. Ir čia turiu keletą klausimų. Pirmiausia, 83 metais buvo nustatytas AIDS ir jūs e, savo mokslinių tyrimų didelę dalį e, skyrėte mm, vaistam nuo įdrasti, tie tyrimai buvo neįmanomi be gyvūnų ir bandymų su gyvūnais. Ar galėtumėt smulkiau papasakoti, kaip tie rezultatai e, buvo perkelti, ar su gyvūnais pastebėti rezultatai buvo e, panaudoti gydant žmonės? Jei būtų uždraus atlikti tyrimai su gyvūnais, kaip tai atsilieptų jūsų moksliniai veiklai. Turiu galvoje e, tyrimams ieškant vakcinos nuo AIDS, o galbūt ir nuo ebola viruso. Ir kitas klausimas. Europos Sąjungoje yra e, programa Horizontas 2020 e, skirta moksliniams tyrimui tyrimams, ar mes galėtume pasinaudoti šią programą, ieškodami alternatyvių metodų, kuriais būtų galima pakeisti bandymus su gyvūnais. Baker. Baker. Ponas Baker, prašom žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, dabar įvairių grupių pozicijos yra aiškios, bet vis dėlto aš manau, kad kaip kolegė sakė, kad reikia e, racionaliai žiūrėti. Sutinku su panė Tarabela, kad du, demokratija yra daugiau negu daugumos e, vadovavimas. Reikia žiūrėti, ką mes galim padaryti. Išklausius daugelį kalbėjus, ypač e, mokslo, mokslininko atstovo, atstovus, man yra aišku, kad nora nu, ir trūkumų bandymuose su gyvūnais niekas jų neginčia, bet esmė, kada jie vykdomi, tai jau tikrai leido skaičiai aiškus kad galime pamažinti, sumažinti mm, bandymams naudojamų gyvūnų skaičių pusę milijonų. Tai mes darom pažangą ir klausimas, ar žmonės, kurie ėmėsi iniciatyvos, e, ar jie mano, kad mes e, mums geriau re, re, Europoje su direktyva ar be direktyvos. Tai labai aiškus klausimas. Mano nuomonė aišku, mes dar žengėme žingsnį pirmin, mes daug tyrimų atlikome ir čia e, aišku, mes turim domenų, turim E, informacijos, mes keičiame naujais modeliais, mes ieškome alternatyvų, niekas nekvestinuoja, kad tai egzistuoja ir tai tikrai vyksta ir kai kurie šneka, kad taip tarsi to viso nebūtų, bet ne, procesai vyksta ir aišku, diskusijos yra geriausias būdas įgyvendinti, bet reikia, vis dėlto mes negalime išvengti bandymo su gyvūnais Ir klausimas yra labai aiškus, ar sąranga, tie teisiniai, teisinė sąranga yra gera ar geresnė negu praeitie ar ne, bet, e, bet ji reikalinga. O klausimas tai mokslininkų bendruomeniai ir atstovams, Taip yra daug skirtumų ir mes išklausėme ir įvairias teorijas, bet jūs minėjote ir panašumus. Tai jūs nuomonė, kaip tai galime patobulinti, kaip galime užtikrinti, kad tinkama filosofija bus tinkamai naudojama ir ką pati mokslinė bendruomenė gali padaryti, kad e, skatintų šitą mokslinį požiūrį. Dziękuję pani poseł Margaret Oken. Dėkuoju, e, ponia Margaret Oken. Labai ačiū. Visų pirma, Dėkoju už prezentaciją. Kas mane stebina, tai tai, kad de, deš, devintajame dešimtmetyje Danijos parlamente, kurio narė aš buvau daug metų, mes numatėme daug griežtesnį įstatymą negu direktyva. Pavyzdžiui, buvo visiškai uždrausta e, sukelti skausmą gyvūnui ir buvo reikalaujama naudoti nuskausminančius ir kartais dėl to reikėjo panaudoti daugiau gyvūnų. Ir kartais tai prieštrauja tiks, kad mažiau gyvūnų būtų naudojama. Ir tikrai gali būti labai sunku, bet ką aš supratau, kad mūsų turimas įstatymas buvo daug griežtesnis negu bendrieji gyvūnų gerovės įstatymai, kurie apimė ir tos vadinamus priemoninis gyvūnus ir buvo gana griežtas. Bet jeigu dabar Kai aš skaitau direktyvą, mes turim tokius aiškius griežtus įstatymus, mes reikal, turim, kad jie reikalautų alternatyvų, o dabar yra didžiulis daugybė trūkumų. Tai mums reikia pakankamai laiko juos įveikti, bet kodėl mes negalim turėti griežtą įstatymą, koks buvo Gdanijoje e, 90-mečio pabaigoje. Ir kodėl tuo negalim būti pasiektas šito pavyzdžiui, nes įstatymas buvo tikrai labai griežtas. Ir aš manau, kad čia mes kalbam, tai diskusiją dėl bandymų su gyvūnais, be bandymų su gyvūnais, bet e, Bet, pavyzdžiui, jeigu nėra skaidrumo, kuris dabar yra užtikrinamas mm, klinikinėse bandymuose su žmonėmis, tai, tai jeigu nėra tokio skaidrumo, kodėl nėra tokio skaidrumo ir e, bandymų su gyvūnais dokumentuose. Ačiū. Ja w imieniu komisji PETI. Jūs atstovavote PETI ir dabar EVI atstovavote atstovą Evi, e, ponė Evi. Ar ponė Evi yra salėje? Jo, volevo. Ačiū. Aš norėjau pasisakyti, kad užduočiau klausimą ekspertijai. norėčiau sužinoti jūsų nuomonę. Kai yra atliekami tyrimai, ar jums netrodo, kad reikėtų tirti žmonės? Kokiagi yra statistika tyrimų? Aš manau, kad farmacijos pramonė mūsų apgaudinėja už visko slepiasi būtent farmacijos pramonė. Jie turi labai didžiulę galę. Ir ne vien tik tai farmacijos pramonė, Europos agentūros taip pat veikia neskaidriai. Aš manau, kad to skaidrumo tikrai trūksta. Pavyzdžiui, Europos vaistų agentūra Sulaukė kritikos iš ombudsmeno, kuris teigia, kad agentūra turėtų būti skaidresnė. Panašu, kad lygos yra didžiulis verslas ir pacientai laikomi klientams. Ačiū. Dėkuoju, o dabar ponas Gobe. Oui, merci. Je voudrais remercier euh, Dėkuoju. Norėčiau padėkoti visiems, kuriemis iš tas piliečio iniciatyvas. Dėkuoju dėk, e, ekspertams, kurie pasakoja apie bandymus su gyvūnais. Dabar tyrimai leidžia ir pakeitinis metodus. Aš, pavyzdžiui, kalbu apie toksikonomiją ir šitas naujas metodas e, yra naudingas ir ekonominio požiūrį, kurį reikėtų tobulinti, kuris yra etiškas, inovatyvus kuris sukuria darbo vietas, kur mums reikia ir kuris yra suderinamas su mūsų tikslu mažinti gyvūnų skausmą. Ir e, buvo kalbama apie tai, kad bus persikėlė, persikė, persikels m, mokslinis centrai, jeigu bus uždraustas bandymas su gyvūnais, bet e, reikia vykdyti ženklinimą produktų, kurie, į, į, produktams, kurie įvešami į Europą. Mes turime tikrai reformuoti šitą direktyvą ir, ir, ir, ir ją peržiūrėti. Dėkuoju. Dėkuoju. Ponas Januško Čechovskis, vieną minutę. Dziękuję bardzo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėjau padėkoti už e, piliečių iniciatyvą, kiekvieną iniciatyvą, kurie e, skatina mus geriau apginti gyvūnus, geriau juos traktuoti, geriau su jais elgtis, atitinka e, tai dokumentą, kur, kur nurodoma, kad gyvūnai yra jautrus skausmui ir parlamentas tai turėtų būti ta Europos institucija, kuris tai skatintų nuolatos. Aš manau, kad problema kaip aiškinti direktyvą, kadangi, kaip ją traktuoti, kadangi jį įpareigoja ir kiek galima vykdyti bendrus tyrimus su gyvūnais, tai klausimas yra, kiek šitas nuostatų yra laikomasi. Ir pas mus e, yra ta silpnoji vieta, kad yra mm, nepakankamai kontroliuojama ar mm, įgyvendinamas nuostatas. Turėtų būti, mano nuomonė, kontrolės mm, institucijos, kuri vykdytų kontrolę valstybėse narėse ir problema yra susijusi su etikos komisija kiek valstybėse narėse, nes aš ir Lenkijoje daug metų dalyvavau darbe dėl naujo teisės akto, dėl bandymų su gyvūnais. Tai dėja yra tokia tendencija, kad etikos komisija dominuojama tų institucijų, kurios yra suinteresuotos tęsti bandymus su gyvūnais ir kontrolė yra iliuzinė. Tai tikrai reikia e, vykdyti kontrolę, kaip yra vykdomi gyvūnų gerovės reikalavimai. Ačiū. Pone profesorė, prašome žodis jums. Pasistengsiu atsakyti labai trumpai. Norėčiau išsakyti kelias pastabas ir sureaguoti tai, kas buvo pasakyta per diskusijas. Noriu aiškiai pasakyti, kad kas dėl alternatyvių metodų, tai jūs ką tik kalbėjote apie toksikologinius genetinius modelius, bet kol kas mes negalime pakeisti visų tyrimų. Ne, ne visuomet yra galima pasitelkti tas naujausias technologijas. Tai dar kartą norėčiau pakartoti tai, ką jau sakiau. Privalome teikti paramą tyrimams, kurie ieško alternatyvų metodų. Atsakydama į vieną klausimą pasakysiu, kad aš esu tikra, jog horizontas 2020 yra viena iš galimybių. Taip galima skatinti teikti paraiškas dėl tyrimų, kurių metu būtų nagrinėjami alternatyvus metodai. Taip pat ir būtų ieškoma būdų, kaip tobulinti gyvūnų modelius. Kaip jau sakiau anksčiau, aš puikiai išmanau živ sritį, nes joje dirbu daugybę metų. Jūs sakėte, kad nėra vakcinose prieš živ. Aš jums visiškai pritariu. Tačiau ar jūs tikrai tikite, kad mes nieko nesužinojame iš gyvūnų modelių ir iš tyrimų su žmonėmis? Kodėl šiandien yra daroma pažanga tyriant vakcinas prieš živ? todėl kad mes surinkome visą tą mokslinę informaciją per visus tuos metus. Jau kalbėjau apie antikūnų neutralizavimą. Buvo įrodyta, kad tai yra veiksminga per gyvūnų modelius ir neseniai buvo pateikta mokslinė ataskaita, kurioje yra visiškai patvirtinti duomenys, kurie buvo gauti iš gyvūnų, iš gyvūnų iš beždžionių modelio. Tai buvo ponios Sender klausimas. Taip pat ji klausė, kaipgi dėl naujų gydimo būdų šiandieną. Kalbant apie živ vakcinas, tai pacientai šiandieną tikisi gydimo, kuris e, galėtų užkirsti kelią lygai. Tai dėja aš turiu pasakyti, kad šiandieną tokio vaisto nėra. Tikiuosi, kad kažkada jis bus, bet šiandieną jo nėra. Kitas klausimas. Ar galima perkelti gyvūnų modelių duomenis į žmonės? Be abejo, kad taip aš ką tik e, minėjau, jūs ką tik minėjote ebolą. Neseniai buvo ištirtos trys ebolos terapijos. Ir jos taip pat buvo patvirtintos žmonėse. Antikūnų tyrimai parodė, kad yra 43 procentų veiksmingumas. Neseniai pasirodė duomenys, kad 45 procentais yra veiksminga terapija žmonėms. Tai taip galima perkelti tuos duomenis, jeigu modelis yra teisingai pasitelkiamas, jeigu yra viskas atliekama geriausiamis sąlygomis ir jeigu geriausiai viskas yra suplanuojama. Tai yra esminiai dalykai. Galiausiai aš norėčiau pasakyti, kad mums nereikėtų prieš priešinti gyvūnų modelių, klinikinių bandymų su žmonėmis ir alternatyvių metodų. Jie vienas kitą papildo. Mano viltis, tokia pat kaip ir jūsų visų, yra tai, kad vieną dieną mes turėsime geresnius metodus ir geresnius įrankius, kurie leis mums sumažinti ir net visai nutraukti bet kokius tyrimus su gyvūnais. Ir tikiuosi, kad tai bus galima panaudoti klinikiniams tyrimams su žmonėmis. Šiandieną mes esame Europos parlamente ir aš labai norėčiau pabrėžti, jog horizontas 2020 yra skirtas būtent inovacijoms. Mums tos inovacijos yra būtinos tam, kad turėtume alternatyvius metodus ateityje, tam, kad turėtume geresnius gyvūnų modelius. Vis dėlto man kelia nerima tai, kad aš matau, jog kvietime teikti paraiškas nėra kalbama apie infekcinės ligas, tokias kaip ebola pavyzdžiui. Tai yra tada mano kvietimas. Mes e, privalome užtikrinti, kad e, paraiškų teikimas parodys, jog yra stengiamas atsakyti tuos kylančius poreikius tiek dėl gyvūnų, tiek dėl žmonių sveikatos. Ačiū. Pane profesorė. Dėkuoju, pane profesorė. Klausimas direktoriui Falkenbergui. Ar jūs galėtumėte labai trumpai išsakyti savo klausimą? Thank you, Chairman. Uh, yes, if... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau sureaguoti į keletą dalykų, kuriuos išgirdau diskusijų metu, tai yra susijęs su direktyva. Buvo pasakyta, kad direktyva nenumato griežtesnių priemonių. Bet pasiskaitykite antrąjį direktyvos straipsnį ir tada suprasite, kad e, pagal direktyvą yra leidžiama numatyti griežtesnės priemonės. Valstybės narės gali tai pasirinkti. Ta nuostata pritaikė nemažai valstybių narių, kurios šiandieną ir taiko tas griežtesnės priemonės. Alkindė teigia, jog Danijos Teisės aktai numato, jog reikia e, pasitelkti anesteziją gyvūnams, e, sumažinti jiems sukeliamą skausmą. Vėlgi pasižiūrėkite į 14 direktyvos straipsnį. Tai yra 2010 metų direktyvos straipsnis ir tai yra susijęs su tuo, apie ką kalbame šiandieną. Galiausiai, bet nemažiau svarbu yra tai, kad e, buvo teigiama, kad e, negalima pasipriešinti Europos moksliniams institucijoms seka ar kokiam nors kitoms. Bet aš noriu pasakyti, kad bet kuris ES pilietis gali užginčyti teisės aktą, galima tiesiai kreiptis į teismą, galima tai daryti per komisiją, galima kreiptis į e, peticijų komitetą. Yra e, daugybė būdų, kaip tai padaryti ir jie visi yra prieinami, kaip kad ir dėl kiekvieno teisės akto. Kai kalbame apie teisės aktus, labai svarbu, kad mes visi dirbtume kartu tam, kad tie teisės aktai būtų tinkamai gyvendinti ir kad mes pasiektume toje direktyvoje numatytų tikslų. Ačiū. W imieniu organizatorów. Organizatorių vardu Ponas Rais. Pone Rais, žodis jums prašome dėl antrosios dalies diskusijų, ką jūs norėjote pasakyti. E, Dėkoju. Keletą mokslinių aspektų paminėsiu. E, turiu galvoje ponios Barė sinusi kalba, jinai neįtikino manęs. Daugelis tyrimų e, AIDS, e, tyryje, e, AIDS srityje yra susijęs su to, kaip virusas perdodamas iš motinos kūdikiui. Tai svarbi problema. Jei mes sugebėsime rasti vaistus nuo AIDS, tai nebereiks ieškoti kelio, kaip sutrukdyti uh, AIDS virusui pereiti iš motinos į kūdikį. Pone Sinus jau 30 metų skiria šiems tyrimams, yra daug ir kitų tyrimų, toje pačioje srityje, bet kol kas nėra jokių gerų žinių, nėra vaisto, kuris leistų išgydyti AIDS. Kalbant apie alternatyvius metodus, jei e, kažkokia tai hipotezė nebuvo patvirtinama po trijų ar keturių bandymų ciklų, jinai būdavo atmetama ir e, tyrimą atliekami kitos hipotezės pagrindų, bet ponė Sinusi jau 30 metų savo tyrimuose, tyrimuose remiasi tą pačią hipotezę. Ir dabar norėčiau pasakyti, kad žmonės tai turi živ virusą, o beždžionės turi SIF viruso atmainą ir tai nėra tas pats virusas. O kaip žinote, ponia Sinusi m, mm, sakė, kad jinai dirba su beždžionėmis. Jei norime rasti vakciną nuo AIDS, tai praktiškai misija neįmanoma, nes virusas nuolat mutuoja. Paėmė kažkokį virusą iš kažkokios vietos, ir sukūrę vakciną nuo jo, e, pamatysime, kad tas virusas jau mutavo ir ta vakcina neveikia. Bet jei išsiaiškintume, kokie yra mechanizmai, leidžiantis virusui nebūti sunaikintam žmogaus imuninės sistemos ir e, kaip jis kinta, tai galėtume pasiekti gerų rezultatų. Prancūzijoje mokslininkų grupė yra mm, užpeten, užpatentavusi metodą, kaip pašalinti živ virusą iš žmogaus sistemos. Bet e, tie mokslininkai mm, norėjo pritaikyti savo atradimą, bet jiem buvo sakoma, kad pirmą turite atlikti klinikinius tyrimus, o tada jau e, eiti toliau. Be to, neužmirškime, kad AIDS farmaciniai įmoniai, farmaciniam sektoriui yra e, verslas, atnešantis 36 milijardus eurų į metus. Taigi jie nesuinteresuoti vaistais nuo AIDS. Ir labai norėčiau, kad e, ponė e, mokslininkė pakomentuotų šitą faktą. Taip, taip pakomentuosiu, nes pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad aš neatstovauju jokiai farmaciniai įmoniai. Aš niekad savo gyvenime nesu dirbusi farmacinių įmonių naudai Aš mokslininkė, dirbu mokslų akademijoje, niekad per savo visą mokslininkės gyvenimą nesugavusi jokių lėšų iš farmacinės įmonės. Ir noriu pasakyti, kad jūs nepakankamai kruopščiai išstudijavote mano darbus. Aš tikrai nesiremiu tą pačią hipotezę 33 metus nebeužsijimu mm, AIDS perdavimu iš motinos vaikui, nebedirbu AIDS vakcinų srityje ir noriu pasakyti, kad yra gydimas nuo živ. Jūs žinote, kad živ šiandien nebelaikoma mirtina lyga. Pacientai, kurie turi živ, nemiršta, mums pavyko išvengti daugiau kaip 4 milijonų mirčių pasaulyje dėl to, kad mes radome gydimą. Živ šiandien yra chroninė lyga, kuri gali būti gydoma. Ir e, živ turintis žmonės gyvena tiek pat ilgai arba beveik tiek pat ilgai, kaip ir tie, kurie neturi živ ir tas gydimas ne tik gydo, bet ir nebeleidžia živ virusui patekti iš mamos vaikui. Tose šalise, kur yra naudojamas šias gydimas, iš mamos vaikui šis virusas nebepersidoda. Tai yra puiku. Bet kol kas jis nėra visiems prieinamas. Tik tai 40 procentų žmonių pasaulyje, kurie turi živ virusą, gali gauti gydumą. 60 procentų žmonių turinčių živ neprieina, negauna to gydimo. Taigi mum dar reikia čia judėti į priekį. O aš šiandien bandau išsiaiškinti tą mechanizmą, kurio dėka kai kurie asmenys atsparus infekcijai. Ir mano mokslinis darbas nieko bendro neturi su tuo, kaip jūs jį apibūdinote. Labai dėkuoju Jums. Dabar baigiame antrąją e, dalį. Dėkuoju visiems diskusijų dalyviams, dėkuoju e, visiems, dėkuoju parlamento nariams. Dabar trečioji dalis. E, pradės ją ponia Makaivor, kviečiame Jūs čia. O aš tuo tarpu norėčiau atkreipti dėmesį į tyrimus, e, kurie yra susiję e, susijęs su tyrimais. Mes galime tapti nepra, nepatrauklus. Tyrimai gali būti perkelti į kitas trečiasias pasaulio šalis, kur galioja mažiau griežtas nuostatos ir taisyklės Taigi šitie e, e, šalis, kuriuose gyvūnų gerovės reikalavimai yra e, daug netokie griežti kaip pas mus. Taigi dabar žodis jums, ponė, ir jums skiriame 10 minučių. Labai diena ir ačiū už pakvietimą pasisakyti ir norėčiau pasveikinti piliečio iniciatyvą organizatorius, kurie surinko daugiau kaip milijoną sąrašų ir iš, iš asmenų, kurie nori baigti eksperimentus su gyvūnais. Norėčiau daugiausiai dėmesio skirti dėl veiksmų, kokie veiksniai yra. Nenoriu kalbėti apie argumentus, kuriuos jau išklausėme, nes tai yra dabar keletas veiksmus, veiksmai, kurie, kurių galime imtis dabar ir veiksmai, kuriuos gali planuoti ateitie ir pagidautinėmi veiksmai, kurie grindžiami galiojančiomis prievolėmis. Kai kurios prievolės jau yra vykdomos ir tai gali padėti sumažinti arba pakeisti gyvenimus su gyvūnais jau dabar. Taigi, ką galime padaryti dabar? Mes e, išklausėme diskusijų, girdėjome daug diskusijų, kaip e, veikia padėmai su gyvūnais. Tai buvo diskusija apie tai, kas daroma gyvūnams kai ir kaip e, ta, tam galima paprieštarauti. Tačiau istorija prasidėjo e, 93 metais, kai žmonės ėmėsi veiksmų, norėdami uždrausti bandyti kosmetikos bandymus ant gyvūnų. Ir buvo sutarta, kad kosmetikos bandymai neatsveria e, tų gyvūnų kančių, yra, su kuriais jie yra bandomi. Ir galiausiai po 20 metų, 2013 metais, buvo įvestas ES draudimas e, naudoti gyvūnus e, bandymams e, kosmetikos gaminiams ir draužėme juos pardavinėti tokius mm, bandymus. Tai jau 21 na, amžius. Ir per visą amžių vyko diskusijos, bet apie tai, ką daugiausia kalbama, galbūt nuo to nukenčia ir kiti, kit, kiti dalykai, tai yra tas reglamentuojamas testavimas, reglamentuojami bandymai. Tai yra tik tai 10 procentų visų eksperimentų, kuriuose naudojami gyvūnai. Tai vienas iš dalykų, ką aš labiausiai vertinu šioje iniciatyvoje, tai yra tai, kad nekalbama vien tik tai apie reglamentuojamus bandymus, bet visus bandymus su gyvūnais. Tai apima ir tyrimus medicinos srityje. Pagalvokime apie tą reglamentuotą testavimą, reglamentuotus bandymus. Ir Ar politikai žino, kas dabar vyksta? 2001 metais REACH pasiūlymas sukėlė nugastavimų, kad 45 milijonai mm, gyvūnų gali būti naudojami mm, tyrimams. Praėjo 15 metų ir aš dar mėginu užtikrinti, kad prievalės turi būti vykdomas tik tai pakeisti e, bandymus su gyvūnais tada, kai yra alternatyvos, e, alternatyvos priimtinos iniciatyvos. Ir tada labai paprasta pakeisti bandymus su gyvūnais, jeigu egzistuoja alternatyvos, dėl kurių su, nu, yra sutarta ir reglamentuota. Bet kaip dėl kitų sričių. Aš norėjau kalbėti ne vien tik tai per ryč, bet dėja man skirta nedaug laiko. Taigi, toliau, ką mes matome per pastarosius 15 metų? tai yra tai, kad buvo sukurta nauja direktyva 201063 ir šioje direktyvoje mes visi žinome, kad daug ką galime padaryti, siekiant pagerinti įgyvendinimą ir, e, ir, ir mes, aišku, žinome ir tai, kad direktyvoje yra priemonių, kaip skatinti mokslą, jos tos galimybės buvo sukurtos ir jos egzistuoja. Tačiau grįžtant prie biomedicinos tyrimų, piliečių iniciatyva yra galimybė um, gyvūnų globos um, atstovams um, įtraukti vėl band, medicinos bandymus, įtraukti į darbo atverkę. Ir 90 procentų gyvūnų, kurie yra naudojami bandymuose Europos Sąjungoje, yra naudojami medicinos ties bandymams ir tai yra proveržio metas. Tai yra pirmas kartas, kai biomedicinos tyrimai yra disku, aptarimas tokiu būdu ir, ir, ir parlamente. Tai aš tikrai dėkoju visiems, kurie užtikrino, kad toks dalykas įvyktų. Vaistų tyrimai ir dabar patiria krizę, dabar iš tikrųjų yra krizė. Ir e, šitas dokumentas, šitas lapelis yra e, padėtas testalės, galite pasimti ir, ir noriu pasakyti, kad daug kas buvo padaryta, nur, siekiant nurodint trūkumus e, medicinos bandymų srityje, kai naudojami gyvūnai, tai tam, kad vaistas patiktų į rinką, tai mokslininkas m, e, ban, išbando sudėtamasias dalis, bandymuose su gyvūnais ir taip sukūrėmas modelis žmonių lygoms. Žmonių lygų gal negalima normaliai tirnėti gyvūnų pagalba ir simptomai turi būti sukurti ir tada jie turi būti tie sukelti simptomai iš, išgydomi. Ir e, jeigu tai yra veiksminga, tuomet periname prie, prie toksikologinių bandymų, bet po veiksmingumo, po toksikologinių bandymų 95 procentai vaistų pasirodo netinkami. Paskesniuose etapuose jie pasirodo netinkami, kai bandomi su žmonėmis. Ir noriu pasakyti štai ką labai svarbaus. Toksikologija, toks, toksinai yra nepatikimi ir mes čia kalbam apie toksikologiją, o ne veiksmingumą. Bet pakalbėkime apie veiksmingumą išsėtiniai skleroziai 90 procent, 9 procentų vaistų e, buvo pripažinti netinkamais, kai buvo bandomas su žmonėmis. As, dėl astmos dešimtmečius bandžius vaistus e, su gyvūnais tik tai du vaistai pasirodė tinkami. Ir sąrašą galiu tęsti. Taigi laikas pagalvoti, kokias priemonės mes turime. Viena iš priemonių yra sutartyje. 13 straipsnis primena, kad gyvūnų gerovė yra ES vertybė. Ir dešimtasis straipsnis direktyva 0163 primena, kad gyvūnų gerovė yra ES vertybė. To nereikia pamiršti ir negalime ignoruoti. Tai turi suburti mus visus veiklai ir užtikrinti, kad tie, kurie norime pokyčių, turime dirbti kartu ir pasiekti sutarimą. Taigi, kokiu veiksmu galima imtis? Aš parengiau skaidrį, kuri uh, kalba apie bandymus su gyvūnais, kur dažnai nėra sakoma, kad 2 procentai iš 11,5 milijonų e, visų tyrimų, kurie vykdami Europos Sąjungoje, yra mm, labai sudėtingi ir sunku pateikti pavyzdį kitokių mm, bandymų, bet e, pavyzdžiui, kokie jie yra. Mm, e, sakykime, elektrošokas, izolacija ilgiems taikotarpiams, imobilizacijos stresas, e, mm, toliau privesinio plaukimo, kai yra išsiekimas, pasiekimas visiškas. Tai tokie eksperimentai modeliuoja žmogaus vigas, depresijos modeliai mm, gali būti, na, galim pagalvoti, kaip, kaip, kaip, kaip tai galima, nes gyvūnai nekalbama. Jie negali pasakyti, kaip jie jaučiasi, bet yra jų mm, pojūčiai išmatuojami įranga. Taigi pagalvokime apie gyvūnų gerovę ir eikime į priekį. Nes pati direktyva teigia, kad galutinis tikslas yra kad būtų pakeistos procedūras, pakeisti procesą su gyvais gyvūnais. Ką galime padaryti, kad tokios bandymai su gyvais gyvūnais bus pakeisti. Mes galime dėl finansavimo, pavyzdžiui, buvo paminėtas jungtinių karalystės finansavimo planas ir čia yra tarp institucinis planas, kuris prengtas Junėje karalystėje ir verslo inovacijų e, ir įgūdžių departamentas taip pat institucijas, kurios atsakingos už ekologiją ir maisto saugumą. Tai yra taip institucinis planas ir jame yra įvairius dalykai. Tai yra sutarimas. Tai yra sutarimas dėl verslo galimybių ir gerovės galimybių, kaip pereiti prie naujų technologijų, nes 95 procentų nesėkmės lygis tai yra per didelė kaina farmakologijos bendrovėms ir gyvūnų geroviai. Pati direktyva turi e, projektų vertinimą ir iniciatyvų skatinimą. Galime seiškinti, ar eksperimento tikslai buvo įvykdyti po to, kai eksperimentas įvyko, toliau peržiūra, kur komisija dirba su suinteresuotomis šalimis, o tai mes visi galime nuspręsti dėl prioritetų, peržiūros prioritetų ir pažangos prioritetų. Mes turime Europos Sąjungos e, referencinį laboratoriją, kur siekiama pakeisti bandymus su gyvūnais ir e, ji buvo ištesta 2010 metais ir e, valstybių narių atsakomybė ir komisijos atsakomybė yra parengti strategiją, kuri pakeistų bandymus su gyvūnais ir galiausiai ir mokslininkų bendruomenė. E, Jungtinės karalystės minėtas planas, jis atima pastabą, kad kartais yra konservatyvizmas mokslininkų bendruomenėje ir, ir, ir šalių peržiūroje, taigi mes turime atskratyti šito konservatyvizmo, kad galėtume daryti pažangą. Ačiū. Jame. Labai dėkojame. Ir dabar pasisakymai, parlamento narių pasisakymai. Pirmiausia, ponas Kaputo, trys minutės. Jums, ponė netgi trys minutės jums skiriamos. Eh, Prezidentė, innanzitutto uh, mi congratulo. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs su šia iniciatyva. Jūsų pristatymas buvo labai išsamus ir detalus. Aš manau, kad mums reikia tų atvirų diskusijų ir nereikėtų jokių šankstinių nuostatų. Taip, net ir mokslinėje bendruomenėje nuomonės išsiskiria. Tai parodo, kaip yra sudėtinga rasti vieną galutinį sprendimą, kuris sugretintų tas skirtingas pozicijas. Daugiau nei vienas milijonas piliečių prisijungia prie šios iniciatyvos ir todėl Europos parlamentas privalo jų išklausyti. Aš manau, kad svarstymas eina tinkama linkme. Tikrai nelengva surinkti milijoną parašų, todėl sveikinu organizuotojus su atliktų darbo. Jų sėkmė yra visų Europos piliečių pergalė ir ES institucijos turėtų tuo džiaugtis, nes tai parodo, jog piliečiai tikrai gali daryti įtaką viešai politikai. Tos iniciatyvos yra žingsnis reikiama linkme. Buvo paprašyta komisijos atsiimti direktyvą dėl bandymų su gyvūnais ir pateikti naują pasiūlymą, pagal kurį tokie bandymai nebūtų leidžiami. Surinktas parašų skaičius rodo, kad bandymai su gyvūnais yra labai aktualūs piliečiams. Tai yra etinis klausimas. Ankstesni kalbėtojai pasisakė apie vivisekciją, apie bandymus su gyvūnais ir prašo savo bendruomenių ginti e, gyvūnų sveikatą. Aš manau, kad ta skaidrė, kuri mums buvo parodyta, tikrai neraminanti. Čia reikėtų nepamiršti ES veikimo sutarties 13 straipsnio. Europos piliečiams tai labai svarbu, o ES institucijos visuomet turi imtis atitinkamų veiksmų. Piliečių iniciatyvos turėtų atnešti štai kokiu rezultatu. Pirmiausia, reikėtų, kad bandymai su gyvūnais būtų skaidresni, o viduriniuoju laikotarpiu taip pat reikėtų ieškoti alternatyvių metodų, kaip kad sakė ir besisičiuojanti ekspertė. Privalome užtikrinti, kad būtų atitikti tikslai ir kad mes žinotume informaciją apie rūšis, kurios yra naudojamos ir tuos tyrimus, kurie atliekami laboratorijose, kad piliečiai žinotų, kas yra daroma. Toliau kitas dalykas yra pakeitimas. Tikrai e, bandymai su gyvūnais nėra pakankami patys savaime. Tikiu, kad bandymai be gyvūnų e, turėtų būti pasitelkiami dažniausiai. Tie alternatyvus metodai turėtų būti privalomi. Tyrėjai turėtų rinktis alternatyvų metodą, kai jis yra prieinamas. Tai turėtų būti privaloma. Reikia, kad kliūčių alternatyviems metodams nebūtų, nes jei nesimsime tų alternatyvių metodų, tai nežinau, kam iš vis yra viskas daroma. Aš manau, kad būtina investuoti tam, kad mes ištobulintume tuos alternatyvius metodus. Tai turi būti pirmenybė. Ačiū. Dabar e, panas Kastado. Parlamento narys panas Kastado, prašome. Grazie. Tra le tante ingiustizie. Labai ačiū. Aš manau, kad direktyvoje yra nepagristų trūkumų. Juk ji turėjo supaprastinti administracinę procedūrą tam, kad valstybės narės galėtų suteikti tyrimų leidimus penkeriems metams, jeigu jie daro vidutinį poveikį, aš kalbu apie 41 ir 42 straipsnius. Tai yra diagnostikai naudojami gyvūnai. Direktyvoje yra nurodomos administracinės procedūros. Tai reiškia, kad tyrėjai turi pateikti informaciją anonimiškai ir mūsų supratimu ta informacija yra nepaprastai svarbi. Taip pat būtina kalbėti apie rušis ir tikslus. Reikia, kad valstybės narės keltų tokią informaciją. Aš matau didžiulį, didžiulę skaidrumo problemą, nes mes nežinome, kas vyksta už uždarų laboratorijų durų. Kyla daug skandalų dėl žiauraus elgesio su gyvūnais. Oficiali statistika e, tiesiog e, ne visuomet yra teisingai pateikiama Ir manau, kad būtina atsikratyti tos direktyvos. Privalome išklausyti Europos piliečių nuomonės. Mes turime klausyti to, ką jie sako. Labai ačiū, o dabar e, Dennis Maker. Bedankt eh, mevrouw McIver voor. Dėkuoju. Dėkuoju e, už įdomią prezentaciją ir taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir pasveikinti Europos piliečių iniciatyvos organizatorius, padėkoti už jų darbą ir norėčiau žvelgti tai labai atvirai. Aš myliu žmonės ir gyvūnus, bet žiūrėkime, ką mes padarėme. Aišku, mes turime vengti bandymų su gyvūnais ir ilgalaikėje perspektyvoje turėtume jų išvengti, atsisakyti visiškai. Ir klausimas dėl. Mm, dėl to tip. E, ir tai yra transatlantinis klausimas. E, tai taip turės labai rimtų pasiekmių, kalbant apie gyvūnus, kurie bus naudojami moksliniuose bandymuose. Ir pasiekmes gali būti teigiamos. TTIP e yra trans transatlantinė partnerystė prekyboms ir inovacijoms. Ir tikslas yra suvienodinti standartus prekybos tikslams, kad būtų skatinamas prekybos augimas, darbo vietų kūrimas, tačiau klausimas ir kaip išvengti įvairių standartų e, duplikavimo. Taigi, TTIP galėtų prisidėti prie e, šito 3R principo, tai yra pakeitimas, e, apribojimas ir pastalinimas. Tik norėčiau žinoti, ką Jūs manote. Dėkoju, o dabar, ponė Nora Evi, labai prašome žodis Jums. Uh, dunque, innanzitutto volevo dire l'augurio. Labai ačiū. Visų pirma, aš manau, kad didžiausias noras yra užtikrinti, kad komisija labai rimtai atsakys, o ne taip kaip e vandens, iniciatyva dėl vandens, kaip e ta tokia reakcija buvo vos vos šilta. Kai dėl šios direktyvos 16 straipsnėje, ypač kalbam apie gyvūnus, kurie yra naudojami daugiai, daugiau negu vienoje procedūroje, tai galime naudoti juos tik tai tada, kai pasiekmes yra nežymės, yra ribotos pasiekmes. Jeigu efektas tai yra nedidelis, tai tuomet yra e, naudojama atitinkama vertinimo praktika. Ir toliau yra aštuntas direktyvos priedas ir kolegos tai jau minėjo. Pagal direktyvą e, įvertinimas yra grindžiamas, skaičiuojamas pagal skausmą, ilgalaikę žalą e, dėl šito pratėta procedūroje ir šito direktyvoje priešingai negu ankstesnioji 96 metų direktyva, atsižvelgia ir, ir į stresą, ir į skausmą, ir klausimas, kodėl mes grįžtame atgal, o nežengėme pirmien. E, tai e, kalbam apie tai, kad galima naudoti benamis, beglobis gyvūnus, kai e, mokslininkai mano, kad tam, ir, kad tam yra poreikis. Nežinau, kodėl taip yra padaryta. Galbūt Europos komisija galėtų paaiškinti, ar ši direktyva iš tikrųjų saugo gyvūnus ir skatina gyvūnų gerovę. Ačiū. Parlamento narys panas Turms. Ačiū, ponė pirmininkė gyvūnai yra jautrus. Ir šitie 11,5 milijonų bandymų su gyvūnais, kurie vyksta Europos Sąjungoje, rodo, kad tai yra tokia padėtis, kuri, kuri negali tęstis ir 0,5 atveju mažiau negu per pastarosius penkeris metus. Tai aišku, yra tam tikra pažanga, tai aš džiaugiuosi dėl to šitą piliečio iniciatyvą, nes tai rodo, kad mes norime taikyti politinį sprendimą ir daryti didesnę pažangą. Manau, kad tai tas klausimas, ką jūs iškėlėte, tai ar kodėl šitą bandymas su gyvūnais yra vyksta. Uh, ir ar tai yra reglamentuoti bandymai 10 procentų, o 90 procentų bandymų biomedicinoje panašiuose sritise bandymų vyksta ir čia mes turim išklausyti pliečių interesus. Prieštaravimus išsakė kolegos ponas Tarabella, pavyzdžiui, na, buvo šiek tiek keisti. Gyvūnų apsauga yra lyginama su tais, kurie nori sugražinti mirties bausmeną. Manau, kad tai yra baisu, tai nepriimtina. Ir aš manau, kad kolega turėtų atsiprašyti už tokį teiginį. Bet kaip darysime pažangą? Na, manau, svarbiausia čia yra tai, kad komisija atsižvelgtų rimtai šitą piliečių iniciatyvą. Aš gerbiu komisiją ir to tikimės iš, iš komisijos. Norime konkrečių atsakymų dėl direktyvos 01063. Nežinau, reikėtų ją atšaukti, bet manau, kad aišku, jo galime ją patobulinti. Antras dalykas, reikia daugiau pinigų skirti alternatyviems tyrimams, bet yra dar didesnė problema mano, problema, mano nuomonė, ir tai yra tai, kad nėra tinkamai gyventinama, yra pažeidžiama kosmetikos direktyva. Taigi leiskite man užbaigti sakinį. Mes žinome, kad kosmetikos direktyva yra spragų, kuriomis naudojamasi. Ir mano klausimas komisija yra, kaip galime tai sustabdyti. Niekas negali manyti, kad tai galima leisti. Jūs kalbate apie konservatyvizmą mokslininkų bendruomenėje, tai ką konkrečiai galime padaryti, kaip e, atsikratyti šito konservatyvizmo? Dūšę vypoviedžių mėly čia. Ir e, dabar pasisakė, e, kurie naudojasi dviejų komitetams skirtų laikų jie galėjo pasisakyti šiek tiek ilgiau. Dėkuoju, ponė, ponė Sulio. Gerbimas pirmininkė, aš norėčiau grįžti prie ankstesnių argumentų. Na, mes galime prašyti, kad būtų teikiama parama alternatyviems kitiems metodams ir yra mm, pasakyti dabartinėse taisyklėse, bet man atrodo, kad mes iš tikrųjų turim alternatyvų. Ir tai, ką mes pasirinkam, taip mes pasirinkome vieną kelią. Ir piliečiai negali rinktis kitų būdų, kitų kelių. Iš tikrųjų trūksta politinės valios. Dėl to neteikiama ir ekonominė pažanga, ir e, reglamentavimo pagalba. O SAS 13 straipsnėje yra teigiama, kad reikia užtikrinti gyvūnų gerovę. Per pastarasis keletą dienų ir savaičių ir taryba ir parlamentas kalbėjo apie užkečiamas e, lygas, gyvūnų lygas, kurios gali būti perduodamas žmonėms. Ir čia reikia pažiūrėti, kas yra gyvūnų gerovė, nes buvo daromas nuorodos į gyvūnų gerovę. Kai poli kada politikai išklausys piliečių ir kada politikai nustatys tinkamas taisyklės e, gyvūnų geroviai saugoti. Ir paprašysime dabar ekspertą, ekspertę poną Makaivor, kad jie galėtų atsakyti klausimus. Dėkoju už visus klausimus ir komentarus. Taip, direktyvoje yra tų trūkumų, kurių negalima pateisinti. Vienas iš jų yra ta supaprastinta procedūra, kitas trūkumas vertinant projektą galima atlikti bandymus su gyvūnais, net jei yra alternatyvūs metodai. Tai irgi reiktų keisti, kalbant apie konservatyvumą. T-tip bandymai su gyvūnais šią prasme yra įdomus aspektas. Didelės įmonės yra suinteresuotos mažinti bandymus su gyvūnais, nes tai yra pakankamai brangu ir dėrybose dėl T-tip siekiama sumažinti tokių bandymų skaičių, bet kalbant apie gyvūnų gerovę, pavyzdžiui, JAV žiūrkės, pelės ir šikšnosparniai e, apskritai nėra niekaip, jų gerovė ir sveikata nėra niekaip įstatymų ginama. Taigi čia yra žingsnis atgal. Žinome, kokia pažanga yra padaryta Europos Sąjungoje e, dėl mm, kosmetikos produktų, tai jei ta tip, mm, jei sustarsime dėl ta tip, tai bus žingsnis atgal dėl pakartotino gyvūnų naudojimo, taip tai yra gėdinga nuostata, kuri panaši iš tą, į tą taip vadinamą e, apsauginę nuostatą leidžiančią e, tokius gan žiaurius tyrimus su gyvūnais atlikti būtent dėl lobistų įtakos. Direktyva leidžia daryti daugiau negu kad teisiškai įstatymų leidžiama. Tai irgi yra direktyvos trūkumas net e, teoriškai būtų galima ir žmogvežionės naudoti e, bandymams, nors direktyva tą draudžia. Labai svarbu, kad visi ir toliau galėtume e, šią temą svarstyti, bet mes, tie, kurie pasisako už gyvūnų apsaugą turėtume siekti išdėstyti komisijai, ko mes konkrečiai norime ir turint galvoje vaistų efektyvumą, kad 95 procentai vaistų, kurie tinkami gyvūnam, kurie pasirodė per bandymus tinkami gyvūnam žmonėm yra netinkami, turime išsakyti tą argumentą ir kitus argumentus ir siekti, kad direktyva būtų iki galo įgyvendinta valstybėse, valstybė, perkelta į valstybių narių teisę. Vertinimas, projekto vertinimas. Jei vertintojai e, galvoja, kad kaštai gyvūnų gerovės prasme nėra pagristi, tai ta e, bandymą gali sustabdyti. Bet e, lygiai tas pats taikoma ir alternatyvinių metodų naudojimui. Taigi mums reiktų sugalvoti strategiją, e, kurios dėka galėtume pakeisti e, bandymus su gyvūnais kitais metodais. Labai Jums dėkuoju. Ir trečio rando gale aš norėčiau, kad žod... sutikti žodį organizatoriui, pana Andrėjui Menašą. The biggest challenge, the biggest challenge. Vienas iš didžiausių iššūkių Europos piliečių iniciatyvai nėra mokslininkai, nėra mokslas tai yra galimybės aptarti šį klausimą. Šiandien mes tik labai paviršutiniškai palėtėme mokslinį šio dalyko aspektą ir labai norėtume, kad Europos komisija suorganizuotų viešasias mokslinės diskusijas, kad būtų skirtos 3, 4 ar 5 dienos šiam klausimui aptarti su specialistais, ekspertais, su tais, kurie už ir su tais, kurie prieš. Nes jei mes nesuorganizuosime tų išsamių diskusijų, tai nuvilsime e, tą daugiau kaip milijoną piliečių, kurie pasirašė e, prieš bandymus su gyvūnais. Nuvilsime ir tuos pacientus, kurie nenori, kad jų vaistai būtų bandomi su gyvūnai. Čia pateiksiu botokso pavyzdį. Tai yra botulino toksinas, kurį kai kas naudoja. Tai yra mokslui žinoma nuodingiausia medžiaga. Ir pramonė ne vienus metus sakė, kad botoksą galima bandyti tik su gyvūnais, su pelėm. Bet kadangi botoksas turi kosmetinę, mm, kosmetinį panaudojimą, tai visuomenės spaudimo dėka pavyko užtikrinti ne, ne gyvūnų bandymų pagristą botokso bandymo metodą, nes iškilo grėsmė, kad kosmetikos pramoniai mm, gali grėsti nuostoliai. Taigi, čia ne mokslo ne visuomet yra mokslo e, klausimas. Bet apie tas mūsų mokslinės diskusijas, kurias minėjau, labai svarbu būtų jas organizuoti ir yra jau technologijos, kurios leistų nenaudoti gyvūnų bandymams. Turime kovoti su šiuo blogiu, nes visuomenė pasisako prieš šį blogį. Ir dabar baigiame trečiąją dalį. Tre... Todėl paprašyčiau pana Džanatamino susumuoti mm, ir skiriu jums penketą minučių, prašom. Presidente, io credo che questo ampio dibattito. Ačiū, ponė pirmininkė. Plačios vyko diskusijos, bet nebuvo išspręstas visos mokslinės problemos. Vis dėlto išaiškėjo kai kurie aktualūs dalykai. Panašu, kad dauguma pritarė tam, kad bandymai su gyvūnais nepadeda gauti atsakymų, o ES teisės aktai numato priemonės, kurios padeda užtikrinti žmonių sveikatą. Nemanau, kad teisinga sakyti, jog nieko geresnio neturime. Jei metodas yra prastas, tai jis yra prastas. Tik tai kyla klausimas, kaip numatyti tokias sąlygas, kurios leistų rasti kitą metodą, kuris pakeistų tą netinkamą. Kažkas sakė, kad jeigu norite kažko atsisakyti, tai pirmiausia reikia pagalvoti, ar yra geresnė alternatyva. Bet netaip reikėtų mąstyti. Mes turime direktyvą, pagal kurią yra numatomi bandymai su gyvūnais. Mes tų bandymų su gyvūnais norėtume atsisakyti. Tačiau organizuoja, egzistuoja tam tikros mokslinės e, priežastis. Ir mes turėtume organizuoti tokią aplinką, kuri nebūtų e, kenksminga gyvūnams. Be abejo, mums visiems reikia laiko, reikia techninių pokyčių. Tačiau pirmiausia, turėtume nusistatyti tam tikrus terminus, pavyzdžiui, 2020 metai. Iki 2020 metų reikėtų užtikrinti pažangą tam, kad galiausiai nebūtų atliekami tyrimai su gyvūnais ir dėl gyvūnų gerovės tikslų ir taip pat dėl žmonių sveikatos tikslų. Juk mes negalime viename teisės akte sakyti, kad reikia siekti atsisakyti tokių tyrimų, bet taip pat juos reglamentuoti. Vadinasi, reikia nekalbėti apie tokių bandymų būtinumą. Reikia sakyti štai kaip. Per atitinkamą laikotarpį reikia apsibriežti, koks tai turėtų būti laikotarpis. Mes turėsime du alternatyvius metodus, kurie galės pakeisti kitus du metodus. Aišku, jei nevyksta tyrimai ir nėra investicijų, tai nieko neturėsite. Jei norite nulinių rezultatų, tai turite iš vis nesimti jokių veiksmų, neskirti finansų ir netlikti jokių techninių tyrimų. Tačiau aš manau, kad e, turint omenyje visą tai, kas šiandieną buvo pasakyta, per tam tikrą laikotarpį galima numatyti naujus metodus. Nebūtinai tai e, pakeis viską, bet tas metodas gali būti kur kas veiksmingesnis, juk to veiksmingumo ir siekiama. Siekiant e, to veiksmingumo reikia atsižvelgti į įvairius aspektus, bet pirmiausia reikėtų aiškiai pasakyti, kad e, per tiek ir tiek metų bus rasta naujų metodų. Reikia, kad vyktų uh, diskusijos, pagal kurias būtų susitarta dėl bendrų tikslų. Štai čia turime bukletą, kiekvienas gali pasiimti po kopiją, taip pat tą informaciją galima rasti internete. Tai tą informaciją gauti labai paprasta. Tai yra mokslinė literatūra, kuri prieinama visiems, mes ją naudojame kaip šaltiniu. Esmė ta, kad mums reikia apmastyti idėjas ir reikia numatyti tam tikrą laikotarpį. Jei mokslas parodys, kad kažkas yra neįmanoma, tai kągi, bet yra daug potencialių galimybių, tai pasižiūrėkime, kokios jos yra. Kalbant apie pakaitinius metodus, kuriems nepasitelkiami gyvūnai, tai jie yra privalomi. Taip, ketvirtame straipsnėje tai yra įrašyta. Tačiau pasižiūrėkite į tai, kas vyksta Europos Sąjungoje. Ar tikrai yra laikomasi tų nuostatų? Yra taisyklės susijusios ne vien tik tai su gyvūnų sveikata, yra ir ryčio, taip pat pesticidų reglamentavimo direktyva Ir jei pasižiūrėtumėte į tą sritį, tai pamatytumėte, kad tame reglamente yra sakoma, kad reikia naudoti gyvūnus tyrimams, kad galima eksperimentuoti su gyvūnais. Tai čia ir yra problema. Būtina užtikrinti, kad patvirtinimas vyktų su atitinkamu finansavimu. Mes turime atitinkamas ES struktūras, kurios bendradarbiauja. Ir per tuos veikėjus mes privalome numatyti tinkamus mokslinius ir finansinius išteklius. Taigi, patvirtinimo metodas yra pats svarbiausias. Žmonės kelia klausimą, ar yra alternatyvus metodas. Na, reikia pasakyti, kad Egzistuoja daug duomenų surinktų apie žmonės. įvairių tyrimų, kurių metu patys žmonės buvo e, tarsi eksperimentiniai triušiai. Tai mes nenorime, kad žmonės būtų eksperimentiniai triušiai. Reikia alternatyvių metodų, kurie pakeistų bandymus su gyvūnais ir tai turėtų būti naudinga žmonėms. Ir žmonės taip pat neturėtų būti eksperimentiniai triušiai. Ačiū. Dėkuoju. Čia buvo išsakytos įvairios duomenės, bet visi mes turėjome gerų ketinimų. Manau, kad tai yra labai svarbu. Labai sunku iš vienos pusės, nes visi mes esame už gyvūnų gerovę, bet iš kitos pusės reikia atkreipti dėmesį ir į pacientų lūkesčius ir mokslo galimybės. Taigi, manau, kad šis konferencijos pasiūlymas yra labai tikės, labai geras ir tai atsispindi pasiūlymuose, kurie buvo išsakyti mūsų susitikime ir jie bus išsakyti Europos komisijai. Visos, visi komitetai, Žemės ūkio komitetas ir e, aplinkos saugos komitetas, peticijų įtrė pasisa, už tai pasisakys. Dėkojame už iniciatyvą, kuri buvo reikalinga, kadangi tai leido mums peržiūrėti naujas problemas, peržiūrėti tai, kas yra svarbu. O dabar reikėtų išklausyti Europos komisijos nuomonę. Aš esu įsitikinęs, kad Europos komisija žvelgs tai labai atvirai ir taip pat <clears throat> žinodama, kokios yra priemonės, kiek ir e, e, žinos, žino, kad reikia prisidėti prie klausimų ir e, uždavinių sprendimo. Dėkoju už iniciatyvą, dėkoju pasirašysiems piliečiams, dėkoju organizatoriams, kadangi tai tikrai didelės pastangos, nes vertiname jūsų atsidavimą ir jūsų darbą. Ir baigiame klausimus. Dėkoju visiems už dalyvavimą, linkiu malonaus vakaro ir pažadu, kad mes dar grįšim prie šitos labai svarbios problemos. Tai yra tiesiog mūsų misijos centras. Ačiū labai.